Morning, everybody. Buenos días. Me parece comenzamos con el orden. Labas rytas, patvirtinkime posėdžio darbo tvarkę. Pirmiausiai patvirtinsime darbo tvarkę. Ar yra kokiu nors pasiūlymų dėl darbo tvarkių? Nėra, taigi darbo tvarkė laikom patvirtinti. Du pirmininko pranešimai, tiksliau antras klausimas pirmininko pranešimai, nėra jokių pranešimų, kuriais reikėtų pasidalinti, pereikime prie trečio darbo tokias klausimą Europos rizikos kapitalo fondai ir Europos socialinio verslumo fondai. Žinote, kad kad buvo koordinatorių <clears throat> pareikštas tam tikros išlygos, kuriais prašome atšaukti deleguotą teisės aktą. Taigi dabar dabar apie įtrauktas tinkamas klausimas, e, surinkti diskusiją šią temą. Taigi šis klausimas buvo priskirtas panai Pietikainen ir kaip žinote, prasidėjo viskas 2013 metais ir buvo ketinama <clears throat> fondus padaryti patrauklesniais verslui tačiau taip nebuvo padaryta, todėl dabar reikia apsvarstyti nemažai pakeitimų tam, kad būtų galima pasiekti anksčiau užsibrėžtų tikslų. Taigi dabar pirmą kartą keisimės nuomonėmis šiuo klausimu mūsų komitete ir pirmiausiai suteiksiu žodį pranešėjus ir papėti kainą. <clears throat> Ačiū. Jūs jau girdėjote, kad tos dvi, šie du reglamentai 2013 įsigaliojo, jų tikslas buvo sukurti du naujus savanoriškus fondus, kurie e, suteiktų naujų galimybių smulkiajam ir vidutiniam e, verslui ir paskatintų investicijas e, ir verslumą visoje Europoje kadangi Europos Sąjunga šiuo metu e, verslo ilgalaikių investicijų poreikių finansavimo galimybės yra pakankamai ribotas. Šis pasiūlymas yra kapitalo rinkų sąjungos plano bendrojo sudėdamoji dalis, juos siekiama išplėsti aprepti tam, kad e, šių fondų lėšus pasitelkus būtų galima platesnių mastų investuoti visoje Europoje į e, naujoviškus, e, pakankamai didelės rizikos ilgalaikės projektus. Po to, kai įvyko konsultacijos su interesuotais subjektais, komisija siūlo trimis aspektais pakeisti reglamentus. Taigi e, siūlo padidinti įmonių e, aprepti sąrašą kurios galėtų pasinaudoti šių fondų lėšomis savo investicijoms ir taip pat e, tarp valstybinį bendradarbiavimą palengvinti. Aš pritariu šiems užsibrėžtiems tikslams, taigi rimtesnių problemų susijusių su komisijos pasiūlymu nekyla, tačiau kyla klausimas, ar negalėtume užsimoti šiek tiek plačiau suteikdami savo pritarimą šiems veiksmams parlamente, nes šiuo metu aplinkybės yra tokios, kad siūlomais e, veiksmais iš tiesų e, įmonių kapitalo padidinimas ne. E, rizikos kapitalo mastai nepadidėtų pakankamai e, dideliu apčiopiamu mastu Europoje. Taigi dabar svarbiausias klausimas yra, kaip e, mums užtikrinti šių fondų veiklos uh, kaip kontroliuoti šių fondų veiklą ir, ar administruoti, nes kadangi taisyklės valstybėse narėse yra skirtingos, todėl visos Europos mastu veikiančius fondus administruoti yra pakankamai sudėtinga, o mes iš tiesų norėtume sukurti kapitalų rinko sąjungą ir todėl reikėtų nustatyti atitinkamą patvirtinimo procedūrą ES lygių. Ir manau, kad būtent e, šiam klausimui valstybės narės turėtų prieštarauti labiausiai. <clears throat> Todėl mes e, manome, kad esma turėtų imtis uh, E, šių fondų veiklos priežiūros ir sąlygų nustatymą. E, taip pat pasidalinti atitinkamomis priežiūros funkcijomis su valstybėmis narėmis. Ir šių veiksmų galėtų imtis finansinės veiklos priežiūros institucijos veikiančios valstybėse narėse ir užsiimančios šiais klausimais. Kokius dar klausimus aptariame? Ar turėt, pirmas klausimas, ar reikėtų keisti nustatytas <clears throat> viršutinės ribas 100 tūkstančių eurų profesionaliems investuotojams ir neprofesionaliems investuotojams ši riba yra nustatyta pakankamai aukšta ir mes apie tai diskutavome pastarai kartą parlamente ne mažai yra kolegų manančių, kad reikėtų sumažinti tą ribą iki 50 tūkstančių tam, kad smulkus investuotojai taip pat galėtų investuoti savo lėšas į šios projektus, tačiau šis klausimas yra atviras diskusijoms, nes kaip suprantu, <clears throat> šiandien nustatyta riba siekiama apsaugoti mažmeninius investuotojus. Dar vienas aspektas, mano vertas dėmesio, ateityje mes turėtume sukurti e, mažmeniniams investuotojams, investuojantiems rizikos kapitalą tam tikrą struktūrą. Aš galbūt konkretaus pasiūlymo neteiksiu, tačiau parlamentas galėtų atitinkamą pasiūlymą pateikti besirengiantis busimai peržiūrai nes šiuo metu mes turime nemažai priemonių, kurias galėtume pasitelkti. kuriomis e, vartotojų gali pasinaudoti ir tos priemonės yra daug rizikingesnės, aš turiu omenyje sutelktinį finansavimą ir man būtų daug ramiau, jeigu būtų nustatyta tam tikra viršutinė ir apatinė riba, kuri būtų siejama su e, konkrečiu rizikos, e, konkrečia rizikos apimtimi, pavyzdžiui, konkretiems projektams, tarkime, įvairių e, naujovių taikymui susijus, <clears throat> naujovių susijusių su elektroninės sveikatos apsaugos sistema, su saulės kolektoriais ar panašiais projektais. Ir jeigu ta sistema pasiteisintų, tuomet mažmeniniai investuotojai galėtų tikėtis didesnės investicinės gražos. Suprantu, kad šis klausimas yra pakankamai ginčytinas ir mes turėtume jį apsvarstyti išsameu, tačiau manau, kad tikrai privačių investuotojų lėšų reikėtų toms sritims tenktis pritraukti daugiau. Dar vienas pastebėjimas e, susijęs su rizikos kapitalo fondo valdytojų kvalifikacija. Kadangi e, dėl rinkų skirtumo E, valstybės narėse arba rinko, rinkos specifiko valstybės narėse būtų sudėtinga e, skirtingus mokesčius taikyti. Ir uh, Tokiu būdu būtų sudėtinga atskirius produktus pristatyti skirtingo valstybių narių rinkose. Na ir paskutinis pastebėjimas galėtume pasinaudoti valstybiniais fondais e, siekiant e, finansuoti rizikos kapitalo projektus. Tai jau yra daroma kai kuriuose valstybėse narėse. Tačiau e, reikia pasakyti, kad e, tokie veiksmai pirmiausia neturi būti traktuojami kaip neleistina valstybės parama. Tiek būtų svarbiausia pastebėjimų, yra dar ir kitų aspektų, kuriuos e, mes svarstame ir buvome iškelę, tačiau būtų įdomu išgirsti dabar šešėlinių pranešėjų komentarus ir po to pamėginti sureaguoti. Ačiū. Dėkuoju, ponė Pietikainin. Dabar suteiksime žodį šešėliniam pranešėjam. Pirma, ponė Beres iš socialistų frakcijos. Trys, e, skiriu Jums tris minutės 9 val. 45 turime pradėti balsuoti. Todėl prašau visų kalbėti trumpai. Bet šešėliniam pranešėjam reiktų daugiau laiko negu trijų minučių. Aš norėčiau koncentruotis į tris punktus. Nežinau, ar šitas pranešėjos pasiūlymas e, yra svarstytinas, bet tai galbūt yra komisijos klausimas, e, kom, klausimas komisijai Aš turiu pastabas paraštas angliškai, todėl aš jas ir perskaitysiu. E, visų pirma, dešimtas e, straipsnis dėl e, nuo savų išteklių, nuo savų lėšų. Ir komisija bando nustatyti ribas to, tų nuo savų lė, išteklių ir šešėlinis pranešėjas mano, kad reiktų, e, kad šitą dalyką turi reglamentuoti ne komisija ir kad įstatinis kapitalas turėtų būti 50 tūkstančių eurų. Ir, o toliau pridė, visos pridėtinės ver, ver, vertės turėtų būti e, atitikti vieną ketvirtį Aš manau, kad šis naujas metodas gali būti įdomus, jis yra svarbus, nes, mm, nes kol kas nėra sąžiningos konkurencijos tarp šitų fondų. Bet manau, kad tikslas E, kad įmonės turėtų daugiau likvidumo yra labai svarbus. Toliau kitas dalykas 16 straipsnio 16.2 e, e, straipsnis ir čia yra kalbama apie priežiūros instituciją valstybėse narėse, tačiau priežiūra turėtų būti taikoma e, e, atitinkamiems fondams Taip pat šita priežiūra yra. E, turėtų būti vykdoma atsižvelgiant į e, veikėjus vietos rinkoje. Ir čia reiktų įtraukti atitinkamus mokesčius į šį pasiūlymą. Aš manau, kad komisija turėtų šį pasiūlymą, labai, šį pasiūlymą įdėmiai apsvarstyti. Ir taip pat jisai e, e, norėtų pataisyti tą pasiūlymą dėl dvigubo režimo, kai yra kalbama apie ES riziką. E, tai yra specialus toksai režimas, kur yra taikomas mažesnė administracinė našta. Ir čia galima kalbėti apie 13 milijonų ribą. E, taip pat turėtų būti proporcionalus režimas taikomas e, administravimui šitų fondų ir tai turėtų būti virštinė riba 500 milijonų eurų. E, ma, manome, kad šitas pasiūlymas pagerintų investicijų situaciją rinkoje ir taip pat e, pramonėje. Mes turėtume tikriausiai pažiūrėti, ar galima siekti didesnių paskatų ilgalaikiams investicijoms. ECR, No. Dėkoju, ar kas nors kalbės kito šešėlinio pranešėjo, atsarp šešėlinio pranešėjo vardu, ne, tai tuomet Alde. Ačiū, aš e, taip pat pavaduoju kolegą Korą, nepaisant to, kad aš pritariu jos mintims e, noriu pasakyti, kad pagrindinė problema susijusi su to, kad Europos rinkos yra per daug e, susiskaldžiusios ir jos grindžiamos bankų, bankinių institucijų tarpininkavimo veikla, kadangi kora remia smulkųjį verslą, tai jį pritarė tokiems teisės aktams, kurie paskatintų e, tarp valstybinės investicijas į rizikos kapitalo projektus ir e, jis siekia, kad tokias investicijos būtų įmanomos ne tik e, startuoliams, tačiau taip pat ir jau šiek tiek įsibėgėjusiams įmonėms, kuriems reikalingas papildomas kapitalas, kad jos galėtų greičiau aukti. Dėl, dėl šios priežasties ES institucijos dažnai vyksta į Junktinės valstijas, į Silicio <clears throat> slėnį, kad ieškotų papildomų investicijų. Rizikos kapitalo fondai ir e, socialinio verslumo fondai galėtų e, būtent būti naudingi visoms toms įmonėms, <clears throat> kurių kapitalo poreikis yra mažesnis nei 100 tūkstančių vers, e, eurų. <clears throat> Žinoma, reikia atitinkamo ženklinimo ir dėl jo susitarti pakankamai aiškiai. Tie fondai, kurie yra vadinami rizikos kapitalo e, fondais, e, neveikia tarptautiniu, tarp valstybiniu mastu, taigi reikėtų teisės aktuose numatyti e, lankstesnė ir kartu proporcingesnė šių fondų investicinių lėšų panaudojimo galimybė. Tokie būtų pasiūlymai komisijai. Ačiū. Guoja frakcijos vardu, pams papadimulis dabar. Ačiū, panė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti ponė Pietikainin už iki šiol atliktą darbą ir už e, savo pranešimo pristatymą. Mano nuomonė, ponios Berės ir ponios Gular pasiūlymai taip pat yra naudingi. Ši svarstama tema yra labai svarbi apskaitai svarstant ES e, ekonomikos vystimosi temą. Šių dviejų fondų lėšas mes galime pasitelkti, įvertindami tai, kaip jie veikia iki šiol, e, aptikdami tinkamas problemas ir pamėgindami jas išspręsti ir pamėgindami taip pat remti vietos ir regioninį verslo ekonomiką ir tas verslo struktūras, kurių yra didesni investiciniai poreikiai. Parengta atitinkama rezultatų vertimo ataskaita ir jos išvados šiek tiek nuvilia. Matome, kad iki 16 balandžio veka ES fondus sugebėjo tik 70 fondų atitinkamų įsteigti ir jų investicijų apimtis siekia 4,4 milijardų eurų, tai netitinka mūsų užsibrėžtų tikslų. Kalbant apie socialinio verslumo fondus, tai situacija dar labiau nuvilinti, tik tai keturi tokie fondai Europoje veikia, jų investicijų portfelio apimtis bendras siekia 32 milijonus eurų. Taigi reikia ieškoti būdų, kaip šių fondų kaip šis fondas galėtume geriau pasinaudoti ir taip pat turime diskutuoti apie iš šių fondų lėšų finansuojamų projektų kriterijų nustatymą ir diskutuoti apie investicijų apreptis. Komisijos teigimu svarbiausia problema yra susijusi su E, nepakankamų turto lygių ir nepakankamų skaičiumi tarp valstybinių projektų. Tačiau man kiek klausimas kitas e, dėl to, kas tuos fondus valdo, kas juos administruoja, kas turi prieigą prie šių fondų lėšų. Aš manau, <clears throat> dabar nustatytas 50 tūkstančių euro e, riba yra per <clears throat> aukšta, ypač kai kuriams šalims ir kai kuriems regionams, tai reikėtų pasvarstyti apie galimybę ją sumažinti, bet to turime savęs paklausti, ar apskritai tinkamai naudojamasi šis fondais tam, kad būtų skatinamas ekonomikos augimas padedant smulkiajam verslui. Ir kaip mes galėtume geriau padėti toms įmonėms, kurios, kurių projektai e, būtų susijęs su didesnė pirminė rizika. Taigi turime e, pagalvoti ir apie tai, kad iki šiol tik aštuonis valstybės narės pasinaudoja šiais fondais, o tai reiškia, kad mes nesugebėjome paskatinti visoje Europoje rizikos kapitalo verslo ir socialinio verslumo, nes tai reiškia, kad e, tų įmonių projektai, kurie yra rizikingesni, paramos iš šių fondų nesulaukia. Taigi mes turime e, dabar suvokti, kad iš šių fondų padedama netoms šalims ir netoms įmonėms, kuriams labiausiai reikėtų pagalbos. Jeigu bendrai vertintume padėtį, tai nesu tikras ar e, iš tiesų mes e, padedame stiprinti smulkaus ir vidutinio verslo likvidumą bei konkurencingumą, konkuruojant su e, stipresnių ekonomiškai šalių, stipresnėmis įmonėmis. Atsižvelgiant į šias aplinkybės, manau, kad turėtume grįžti prie kriterijų, kurie yra nustatomi, pavyzdžiui, užimtumo kriterijų, darbo vietų sukūrimo kriterijų, siekiant labiau padėti smulkiam verslui ir startoliams. Ačiū, ponai Papadimuliui. Ar žaliųjų vardų norėtų kas nors kalbėti? FDD vardu, ponas Valė. O... Dėkoju. Pasisakysiu kolegos Marko Dzanio vardu. Jis bus šešėlinis pranešėjas, kuris rūpinsis e, šiuo pranešimu. Iš esmės mes manome, kad e, šios priemonės yra svarbios, bet kaip ir, e, vis, kaip ir dažnai yra kalbant apie kapitalo rinkų sąjungą, Vis dėlto reikėtų pasakyti, kad problemos eurozonoje nebuvo išspręstos, nebuvo spręstos bendrosios ekonominės problemos. Vis dar yra e, pinigų disbalansas, e, atsiranda tie skirtumai ir dėl to yra ir skirtumų ir investuotojams Europoje tos investicijos yra pritraukiamos šalyse, kuriuose būtent yra pasinaudojama tokia situacija, tai yra Vokietija, Vokietija į Niderlandus. Na, o kitur yra didelių trūkumų, taigi mums reikėtų spręsti šią problemą ir je, kol neišspręsim jos, tol investicijų nebus. E, reikėtų pagalvoti apie tas šalis, kur yra perviršis, galbūt galėtų jos investuoti į ekonomiką ir skatinti ekonomikos augimą arba uh, Mm, reikia viešųjų investicijų. Taigi, geriausias sprendimas būtų, kad Šiaurės Europos valstybės padėtų zonos, eurozonos valstybėms, kuriuose yra daugiausiai problemų, bet ko gero, kad Vokietijos rinkimų kampanijoje apie tai kalbama nebus, aš jau to nesitikiu. Na, o dėl priemonių, apie kurias mes um, diskutuosime techninėme lygmenyje, manau, kad reikėtų laikytis konstruktyvaus požiūrio, žiūrint į skaidrumą E, ir apie tų fondų panaudojimą. Mes norėtume, kad tos lėšos būtų investuojamos į inovacijas ir į kitas temas, kurios yra susijusios su e, tvarumu, socialiniu ir aplinkosaugos tvarumu. Taigi tokios iš esmės būtų pagrindinės idėjos ir e, manau, kad reikėtų taip pat atsižvelgti ir į tai, ką sakiau. Tos priemonės nebus veiksmingos, jeigu mes prieš tai neišspręsime problemų susijusių su ekonominės ir pinigų sąjungos disbalansu disbalansu e, ir paklausa. Aš manau, kad Vokietija turėtų keisti savo požiūrį. E, antraip Vokietijoje, antraip eurozonai kils didžiulis pavojus. Dėkoju vėlgi labai trumpai. Žodis poniai Pitikainen. Dėkoju. Dėkoju už visus jūsų komentarus. Man atrodo, kad daugumą jūsų pastabų galėsiu įtraukti į pranešimą. Ir išgirdau, kad jūs palaikote 50 e, tūkstančių ribą nuosaviems ištekliams. Ir man atrodo, kad tai yra labai teigiamas aspektas, kalbant apie ateitį. Dėkoju, ponė Pietikainen. Tvarkaraštis būtų toks. Sausio 12 bus diskusijos, pakeitimus galima teikti iki sausio 24 dienos. 27-28 sausio nagrinėsime pakeitimus ir greičiausiai komitete E, kovo 22-23 balsuosime, kad e, gegužės mėnesį jau galėtume dėl šio pranešimo balsuoti plenarinėme posėdėje. Ar yra klausimų? Jeigu ne, tai e, tada keliaukime prie kito darbo atvarkės punkto. Tiesiog dabar padarome trumpą pertraukėlį ir tada balsuosime. Gerbiami kolegos, norėčiau paprašyti jūsų susėsti. We will start a very important voting sessions pradėsime labai svarbius balsavimus. Visų pirma, norėčiau paprašyti jūsų, kad atliktume balsavimo testą. Pasimkite savo balsavimo korteles, patikrinkime, ar veikia sistema, balsuojame. because only 39 have voted. 14. Oh, so, still a lot of people to vote if. Būtų gerai, kad balsuotų daugiau žmonių, jeigu jie čia yra. More people to vote. Our vice chairs. Mūsų vicepirmininkai turėtų irgi balsuoti. Okay. Voting card of Markus not working. Markuso kortelė neveikia. A, jūs susilaikote. Testo metu gerai, mes pasižymėsime. What just some some Eurobond for? Exactly. No. Sorry, we, we, we got confused a little bit. Are we still checking or are we not? Mes nežinom, ar mes dar testuojame, ar mes jau pradėjome balsuoti. Ne, mes dar kol kas um, tikriname. Okay, so we close the check. Baigiame testą. Ir dabar balsuosime dėl pirmojo pranešimo, tai yra pinigų rizikos fondai. Norėčiau visų pirma, prieš suteikdama žodį mūsų pranešėjai, priminti kolegoms, kad šiandieninėme e, posėdėje paskutinį, kar, e, paskutinį kartą nagrinė Zartaša Malik. Ji yra mūsų sekretoriato narė, labai kompetitinga darbuotoja. Ir tikrai e, labai daug įvairių e, dokumentų. Ji padėjo mums išnagrinėti savo kompetenciją. Vienas iš tų dokumentų būtent yra šis dokumentas, dėl kurio balsuosime. O dabar norėčiau palinkėti jai sėkmės jos ateities darbos, darbuose. Mums jūsų tikrai trūks. O dabar Nina, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, kolegos, po. Po daugiau nei trijų metų dėrybų pagaliau mums pavyko pasiekti susitarimo dėl pinigų rizikos fondų reglamento. Ir aš norėčiau padėkoti e, visų pirma dėrybiniai e, komandai, e, šešėliniams paranešėjams ir jums, ponė pirmininkė, nes jūs taip pat čia labai daug darbo įdėjote. Tai buvo vienas iš sudėtingiausių dokumentų. E, aišku, sekret, sekretariatui taip pat e, kliuvo labai sudėtingas darbas ir mums e, dėka sekretariato pagalbos pavyko patvirtinti šį dokumentą. Ir tokiu būdu mes bandome užkirsti kelią sisteminiam rizikoms ir e, sudaryti sąlygas kurti darbo vietas ir skatinti ūkio augimą. Dar jeigu man skirsite kelias minutės, aš norėčiau pasakyti, kad mums pavyko pasiekti daug pažangos e, e dėl sponsorių paramos, e, taip pat dėl e, likvidumo taisyklių ir dėl atitinkamo įmokų režimo. Aš tikiuosi, kad kolegos palaikys šį pranešimą balsuodami šiandien Ir aš taip pat norėčiau padėkoti e, komisijai ir pripažinti jos darbą ir taip pat dėkoju Slovakijai kaip pirmininkaujančiai valstybei. Dėkoju Nina. Iš tiesų tai yra didžiulis pasiekimas, e, kad pagaliau pavyko susitarti dėl šio reglamento, dėl tokio svarbaus klausimo. Dabar mes e, balsuosime Balsuojame vardiniu būdu dėl viso teksto. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 37 už, 8 prieš, 3 susilaikė. Taigi patvirtiname šį tekstą, sveikinu pranešėją. Dabar balsuosime. Dėl bendros pakeitimo vertiminiais popieriais taisyklės ir paprastos, skaidrus ir standartizuoto pakeitimo vertiminiais popieriais Europos sistemos kūrimas. Amendment 109, uh, those in favor. 109 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Kompromisas A, kas už, prieš, susilaiko, priimta. B kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Kompromisas C, kas už, atsiprašau, dėl pirmos dalies balsuojame Kompromiso C pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta. Kompromisas D, kas už, prieš, susilaiko priimta. Kompromisas E, kas už, prieš, susilaiko priimta. Kompromisas F, kas už, prieš, susilaiko priimta. Kompromisas e, F bis, kas už, prieš, susilaiko priimta. Kompromisas G, kas už, prieš, susilaiko priimta. Kompromisas H, kas už, prieš, susilaiko priimta. Kompromisas I, kas už, prieš, susilaiko priimta. Kompromisas J, kas du dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta, antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta, kompromisas K, kas už, prieš, susilaiko, priimta, kompromisas L, kas už, prieš, susilaiko, priimta, Kompromisas M, kas už, prieš, susilaiko priimta. Kompromisas N, kas už, prieš, susilaiko priimta. Kompromisas O, kas už, vėl dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta. Kompromisas O, bis, kas už, prieš, susilaiko priimta. Kompromisas P, kas už, prieš, susilaiko priim, priimta. Kompromisas P, viskas už, prieš, susilaiko priimta. Kompromisas Q, kas už, prieš, susilaiko priimta. 464 prane, pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 467, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Kompromisas R, kas už, prieš, susilaiko priimta. Kompromisas S, kas už, prieš, susilaiko priimta. Kompromisas T, kas už, prieš, susilaiko priimta priimta. Ir galutinis balsavimas dėl viso tai pakeisto teksto. Balsuojame vardiniu būdu, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 44 už, 4 prieš, 1 susilaikė. Balsuojame dėl teisėkuros rezoliucijos, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 44 už, 3 prieš 2 susilaikė. Balsuojame dėl e, sprendimo, e, dėl dėrybų su taryba. E, vis dar elektroniniu būdu balsuojame. Balsuojame. Collective vote. Okay, so we close the vote. Baigiame balsuoti. 44 už, 4 prieš, vienas susilaikęs patvirtinta. Sveikinu pranešį. Now we new one. Okay, now we move to uh... Taigi dabar periname prie antro dokumento. E, reglamento 575-2013 keitimas. Pirmasis kompromisas už. Koordinatoriai, prašau. Už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. Antras kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Trečias už, prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtas už, prieš, susilaikė, pritarta. Penktas su žodiniu pakeitimu. Visų pirma, dėl kompromiso už, prieš, susilaikė pritarta. Dabar žodinis pakeitimas už. Žodinis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Septintas už, prieš, susilaikė, pritarta. Pritarta. Septintas A už, prieš susilaikė pritarta. Aštuntas už, prieš susilaikė pritarta. Devintas už, prieš susilaikė pritarta. Dešimtas už, prieš susilaikė pritarta. Dešimtas A už, prieš susilaikė pritarta. Vienuoliktas už, prieš susilaikė pritarta prieš susilaikė pritarta, 12 už prieš susilaikė pritarta. Dabar vardinis balsavimas dėl pakeisto teksto. 9 prieš, 40 už. Dabar balsuojame dėl teisėkuros rezoliucijos. Pradedame balsavimą. Baigiame. Toks pat rezultatas. Pradeda, balsuojame dėl sprendimo pradėti dėrybą su, su taryba. Pradedame balsuoti. Baigiame. 44 už, 5 prieš. Patvirtintas. Sveikinu pranešėją.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 Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'll give you mine. This is the, this is for sure, for sure the last one. It's the absolute last one. Okay, so. Taigi, pereikime prie kito dokumento metinės konkurencijos politikos ataskaita. Pono Sanė. Pirmasis kompromisas. A kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. B už, prieš, susilaikė, pritarta. 69 už, prieš, susilaikė, atmesta. 70 už, prieš. Patikrinkime elektroniškai dėl 70. Pradedame balsuoti. Baigiame. Pritarta. 71 už. Prieš. Patikrinkime elektroniškai dėl 71. Baigiame balsavimą. Kilo techninių problemų. Turime vėl pradėti balsuoti elektroniškai dėl 71 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Kompromisai CDE. Už, prieš susilaikė pritarta. 92. Už, prieš Ko gero patvirtinta, bet patikrinkime elektroniškai. Pradame balsavimą. Dar vienas kolega galėtų balsuoti. Baigiame balsavimą. Pritarta. Kompromisas F už. Prieš susilaikė pritarta. Kompromisas G už, prieš susilaikė patvirtinta. 99 už, prieš susilaikė. Rodos priimta, bet patikrinkime elektroniškai. Dar trūksta dviejų kolegų. Baigiame balsavimą. Priimta. Šimtasis pakeitimas už. Prieš. Nematau, kaip balsuoja socialistų frakcija. Pasitikrinkime elektroniškai. Balsuokite, prašau. Baigiame balsavimą. Pir, priimta 101 už, prieš susilaikė priimta. H iš dviejų dalių. Pirmoji dalis už, prieš susilaikė priimta, antra už, prieš Patikrinkime elektroniškai dėl antrosios dalies. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigiamas. Priimta. Čia buvo antra dalis. 118 už, prieš susilaikė priimta, 119 už, prieš susilaikė priimta, 120 už, ne, atsiprašau, pirmininkas sako, 121 už, prieš, patikrinkime elektroniškai dėl 121 pradedame balsavimą. Baigiame balsavimą. Atmestas. Ir kompromisas už. Balsuosime dalimis. Atsiprašau, taigi pirmoji dalis į kompromiso. Už, prieš, susilaikė, priimta. Antra. Pasitikrinkime elektroniškai dėl pirmos dalies. Buvo paprašyta pasitikrinti elektroniškai dėl pirmos. Baigiame balsavimą. Priimta. Antra. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 1, 2, 5. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 1, 2, 6 už, prieš susilaikė priimta, 128 už, prieš susilaikė priimta, J kompromisas už, prieš susilaikė priimta, J2 už, prieš susilaikė priimta, K kompromisas už, prieš susilaikė priimta, 149 už, prieš Ko gero atmesta, bet pasitikinkime elektroniškai dėl 149. Pradedame balsavimą. Balsuokite, prašau. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 150 už. Pakelkite rankas. Už, prieš. Pasitikinkime elektroniškai dėl 150. Pradedame balsavimą. Baigiame balsavimą. Atmesta. 151 už. Prieš. Pasitikrinkime dėl 151. Baigiame balsavimą. Pritarta. 153 už, prieš susilaikę. Priimta. 154 už, prieš. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 154. Dar galite balsuoti? Dar trūksta kolegų dėl 154. Balsavimas baigiamas. Priimta. 155 už. Prieš susilaikė. Priimta. L kompromisas už. Prieš susilaikė. Priimta. 167 už. Prieš susilaikė. Priimta. 171 už. Prieš. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 171. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 172 už prieš susilaikę priimta, 173 už prieš susilaikę atmesta, 174 už prieš pasitikrinkime elektroniškai dėl 174 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. 181 už, prieš susilaikė atmesta, 179 už, prieš susilaikė atmesta, 180 už, prieš susilaikė priimta, 178 už, prieš susilaikė atmesta, 182 už, prieš susilaikė atmestas. M kompromisas. Ko gero neturėtume balsuoti dėl pirminio balsavimo. Mm, M kompromisas iš dviejų dalių, pirma dalis už, prieš. Pasitikrinkime elektroniškai dėl M kompromiso pirmos dalies. Pradedame balsavimą. Baigiame balsavimą. Priimta vienu balsu. Antra dalis už, prieš susilaikė priimta. 184 už, prieš susilaikę priimta, 186 už, prieš susilaikę priimta, 190 už, prieš susilaikę. Nematau EPP dėl 190. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 190. Balsavimas baigiamas. Atmestas vienu balsu. 191 už, prieš susilaikę priimtas, 192 už, prieš susilaikę priimta, 193 už, prieš susilaikę priimta, 195 už, prieš pasitikrinkime elektroniškai dėl 195 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimtas. 1, 9, 4. Atkrenta ar ne? Tuomet 197 už prieš. Pasitikrinkime elektroniškai. Dėl 197 balsavimas pradedamas. Baigiamas. Atmestas vienu balsu. 198. Už. Prieš pasitikrinkime elektroniškai. Balsavimas pradedamas dėl 198. Baigiamas. Atmesta vienu balsu. 199 už, prieš, susilaikė, atmesta. 200 už, prieš, susilaikė, atmesta, 201 už, prieš, susilaikė, atmesta, 202 už, prieš, susilaikė, atmesta, originalusis pirminis tekstas už, prieš, susilaikė, pritarta, 203 už, prieš, ko gero pri, priimta, bet patikrinkime elektroniškai dėl 203. Balsavimas baigiamas. Priimta vienu balsu. 207. Už. Prieš. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 207. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigiamas. Ponui McDonald taip pat pavyko. N kompromisas už prieš susilaikę priimta. 220 už prieš susilaikę atmesta. O kompromisas už prieš susilaikę priimta. 223 už prieš susilaikė priimta, 225 už, prieš susilaikė priimta, 226 už, prieš pasitikrinkime elektroniškai, dėl 226 pradedame balsavimą. Baigiame balsavimą, priimta. 227 už, prieš, nematau APP, taigi pasitikrinkime elektroniškai dėl 227. Vote is closed. Balsavimas baigiamas priimta. 228 už, prieš, pasitikrinkime dėl 228, pradedame balsavimą. Vote is closed. Balsavimas baigiamas. Priimta. 229 už, prieš, susilaikė, priimta. 230 už, prieš susilaikė priimta. 232 už, prieš susilaikė priimta. Pasitikrinkime elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Priimta Taigi, periname prie kompromiso O2 su žodiniu pakeitimu. Kelkite rankas. Atmestas. Taigi, kompromisas be žodinio pakeitimo. Už prieš susilaikę priimta. 260 už prieš susilaikę priimta. Atmesta. 249 už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 249. Baigiame, baigiame balsuoti. 247 už, prieš, susilaikė, priimta. 251 už, prieš susilaikė priimta. 261 už, prieš susilaikė priimta. 263 už, prieš susilaikė priimta. 265 už, prieš susilaikė priimta. 266 už, prieš susilaikė priimta Priimta. 277 už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime elektroniškai. Okay, so we move back compromise. Grįžkime prie P kompromiso už prieš susilaikė priimta. 277. Pradedame balsavimą dėl 277. Vote is closed. Adopted 27. Pritarta 278 už prieš susilaiko atmestą. 283 kas už prieš susilaiko pritarta. 284, kas už prieš susilaiko atmesta. 15 pastraipos originaliuose už prieš susilaiko pritarta, 165 už prieš. Pasitikrinkime dėl 285, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame pritarta. 286, kas už, prieš susilaiko pritarta, 288 už prieš susilaiko atmesta, 292 už prieš susilaiko pritarta, 290 kas už prieš susilaiko atmesta, pasitikrinkime dėl 290, pradedame balsuoti. atmesta. 289 už prieš susilaiko. Pritarta 291, kas už prieš. <clears throat> Pasitikrinkime dėl 291, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 293, kas už prieš susilaiko. Manau, kad pritarta, bet pasitikrinkime, nes jūs nekeliate rankų, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 294, kas už prieš susilaiko pritarta, 297 už prieš susilaiko atmesta, 226 už prieš susilaiko. Manau, kad atmesta, bet pasitikrinkime. Balsuoti baigiame atmesta 295, kas už, prieš susilaiko pritarta 298, kas už, prieš susilaiko pritarta, Q kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta, 301 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta, 302, kas už prieš susilaiko pritarta, 303 kas už, prieš susilaiko atmesta, 304 kas už, prieš. Pasitikrinkime dėl 304, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta 305, kas už, prieš susilaiko pritarta, 306 už prieš susilaiko atmesta, 307 už prieš susilaiko atmesta, 308 už prieš susilaiko atmesta, 309 už prieš. Tikslinamės dėl 309, pradame balsuoti. Balsuojame dėl 309. Balsuoti baigiame. Atmesta. 310 kas už, prieš susilaiko atmesta. Tikrinamės dėl 310 pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta 311 kas už prieš, manau, kad prieš daugumą, bet pasitikrinkime, pradedame balsuoti. Jūs per anksti baigėte balsavimą, 311 balsuojame. 311 balsuoti baigiame. Pritarta. 312 krinta. <clears throat> Dabar 313 už prieš susilaiko. Atmesta 314 už prieš susilaiko. Atmesta 315 už prieš susilaiko. Atmesta 316 už prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuojame dėl 319, kas už prieš e, susilaiko. Balsuokime dabar elektroniniu būdu dėl 319. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 320, kas už prieš susilaiko atmesta, 321, kas už prieš pasitikrinkime dėl 321, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. galima dabar ties iš karto balsuoti dėl 327, už prieš susilaiko tikrinamės dėl 327, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 328, kas už prieš susilaiko pritarta, A kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta, 330 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta, 331 kas už prieš, manau, kad pritarta, bet pasitikrinkime dėl 331. Pradėjome balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 332. Už prieš susilaiko. Tikrinkimės dėl 332. Balsuoti baigiame. Pritarta 333. Kas už? prieš susilaiko. Pasitikrinkime. Pradame balsuoti. Balsuoti baigime. Pritarta 334, kas už prieš susilaiko atmesta. 335 už prieš susilaiko pritarta, 336 už prieš susilaiko atmesta. 338 už prieš susilaiko atmesta, 340 kas už prieš susilaiko atmesta, 343 kas už prieš pritarta, bet pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. Pritarta. S kompromisas pakeitimas už prieš susilaiko. Pritarta. Trys šimtai keturiasdešimt šeštas. priimti, kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 349 už prieš susilaiko atmesta, 351 už prieš susilaiko atmesta, 352 už prieš susilaiko pritarta, 353 už prieš susilaiko pritarta, 355 už prieš susilaiko pritarta, 356 už prieš Pasitikrinkime dėl 356, pradėm balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 358 už prieš susilaiko. Atmesta 359 už prieš susilaiko. Atmesta 361 už prieš susilaiko atmesta. 360 už prieš susilaiko atmesta. 362 už prieš susilaiko pritarta. 363 už prieš pasitikrinkime dėl 363. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta U kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. U2 kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 365 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 366 už prieš. Pasitikrinkime dėl 366. <clears throat> Pradėme balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 368, kas už, prieš susilaiko pasitikrinkime dėl 368. <clears throat> Manau, kad pritarta, bet jūs nekeliate rankų. Balsuoti baigiame atmesta vieno balso persvara. 369 už prieš susilaiko pritarta, 370 už prieš susilaiko pritarta, 371 už prieš susilaiko pritarta, 372 už prieš. Manau, kad pritarta, bet pasitikrinkime. 372. Balsuoti baigiame. Peritarta 373. Kas už, prieš, susilaiko, turime pasitikrinti, nes jūs jau pavargote. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta 374, kas už prieš. Pasitikrinkime dėl 374. Jūs balsuojate už, taigi pritarta 375, kas už prieš Pasitikrinkime dėl 375, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 377. Kas už? Pasitikrinkime. Neaišku, kaip balsuoja frakcijų nariai 377. Balsuokite. Gal keturi kolegos nebalsavo. Gerai, balsuoti baigiame. Pritarta. 378, kas už, kas prieš. Susilaiko <clears throat> pritarta. 379, kas už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 379. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. <clears throat> Pritarta vieno balso. Persvara 380 Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 383 už prieš susilaiko pritarta. 384, kas už prieš susilaiko pritarta, 385 už prieš susilaiko pritarta, 386 už prieš susilaiko pritarta, 387 už prieš susilaiko pritarta, 388 kas už prieš Tikrinkime dėl 388. Balsuoti baigiame. Pritarta 391. Kas už, prieš. <clears throat> Tikrinamės dėl 391. Adolfo, pradėk balsuoti dėl 391. Vis dar daug kolegų nebalsavo. Balsuoti baigiame. Atmesta. 395, kas už prieš susilaiko atmesta, 392 už prieš susilaiko pritarta, 394 už prieš susilaiko pritarta. Trisimtai dvidešimt antras pakeitimas buvo priimtas o 394 <clears throat> atitinka. Taigi pritarta 324, 323 atkrinta, 396 dabar dėl jo balsuojame. Ne, jis atkrinta. Ne. Kas už 396? Kas už? Kadangi dėl 393 atkrito, tai turime balsuoti dėl 396 už prieš susilaiko. Atmesta 397 už prieš susilaiko. Atmesta 398 už prieš susilaiko. Atmesta 399 kas už prieš susilaiko. Atmesta 400 už prieš susilaiko. Atmesta 402 už prieš susilaiko. Pritarta 403 už prieš susilaiko pritarta, 404 už prieš susilaiko pritarta, 405. Tikrinamės elektroniniu būdu, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame pritarta. 406 už prieš susilaiko atmesta. V kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 408 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 410 už prieš susilaiko. Pritarta 411 už prieš susilaiko, pritarta 413 už prieš susilaiko, pritarta, 415 už prieš susilaiko atmesta, 416 už tikrinamės dėl 416, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 400. 417 už prieš susilaiko, atmesta 418 už prieš 418 tikrinamės, pradedame balsuoti. Keturi šimtai aštuonioliktas. Balsuoti baigiame. Atmesta. V2 kompromisas už prieš susilaiko. Pritarta 422 už prieš susilaiko. Pritarta 423 už prieš susilaiko. E, Pastikname dėl 423. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta 400. 24 už prieš laiko pritarta, 425 už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 425. Balsuoti baigiame. Atmesta vieno balso persvara. 426. Už prieš susilaiko pritarta. 427 už prieš susilaiko pritarta, 428 už prieš. Tikrinamės dėl 428, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame, pritarta vieno balso persvaro. Kiti pakeitimai atkrinta, dabar balsuosime dėl 434, kas už. 434, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 437. Kas už? Na, 436 su žodiniu pakeitimu. Kas už? prieš susilaiko pritarta, 437 už prieš susilaiko atmesta, 438 už prieš susilaiko pritarta, 439 kas už prieš susilaiko <clears throat> pritarta. Kartu balsuosime dėl visų inta pakeitimų, jeigu neprieštaraujate, ne, nesutinkate. Ne balsuoti dėl visų iš karto. Inta pirmas, kas už. Už prieš susilaiką pritarta, inta 2 už prieš susilaiką pritarta, inta 3 kas už prieš susilaiką. Pasitikrinkime dėl inta 3, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta nedidelė balsų persvara. Inta ketvirtas trauktas, inta šeštas už prieš laiko pritarta, inta septintas už prieš laiko pritarta, inta aštuntas už prieš susilaiko tikrinamės dėl aštunto inta pakeitimo. Pradedame balsuoti. Pritarta Inta 9 už prieš susilaiko. Pritarta Imko 1 už prieš susilaiko. Pritarta Imko 3 už prieš susilaiko. Pritarta. <clears throat> Tikrinamas dėl Imko 5. Pradedame balsuoti. Balsuoti Baigiame. Pritarta. Gerai, balsuokime dabar dėl visų kitų imko pakeitimų kartu iki 18. Nuo 6 iki 18 imko pakeitimų dabar balsuojame kartu. Ne, nuo 6 iki 11. Gerai bet jie yra įtraukti. Balsuojame dėl septintojo. <clears throat> Tiesiog švaistame laiką dėl šitų darybų už prieš susilaiko pritarta. Imko 14 už prieš susilaiko pritarta. Imko 13 tikliau ten buvo, dabar Imko 14 už prieš susilaiko pritarta. Imko 15 už prieš susilaiko pritarta. 16 už prieš susilaiko pritarta, 17 už prieš susilaiko pritarta, 19 už prieš susilaiko pritarta, 20 už. Manau, kad pritartam 21 už prieš susilaiko. Pritarta tran pirmasis pakeitimas, antroji dalis už prieš susilaiko pritarta. Antrasis už prieš susilaiko pritarta, ar galime dėl tran balsuoti kartu, ar jums kyla kokių nors problemų, iki kurio, iki 15, gerai, nuo trečiojo, dabar trečiasis tran, kas už prieš susilaiko pritarta, ketvirtasis už prieš susilaiko. Tikrinamės dėl tran ketvirtojo, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta penktasis, kas už. Prieš susilaiko. Pritarta šeštasis, kas už. Prieš susilaiko. Pritarta septintasis, kas už. Prieš susilaiko. Pritarta aštuntasis, kas už. Prieš susilaiko. Pritarta devintasis. Už. Prieš susilaiko pritarta 11 už prieš susilaiko pritarta 12 už prieš susilaiko pritarta 15 už prieš susilaiko tikrinamės Taran 15 Pradedame balsuoti, tai aiškiai yra esminės svarbos balsavimas. Pradedam balsuoti, baigiame. Pritarta. 16 <clears throat> už prieš susilaiko, kokia yra liaudės partijos pozicija už, taigi pritartas 17 už prieš nematau kaip kitos frakcijos balsuoja, dėl 17 balsuojame dabar elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Pritarta 18, kas už, prieš susilaiko pritarta, 19 už, prieš susilaiko pritarta. Pritarta, norite balsuoti kartu? Iki 26. Nuo 19 iki 26 kartu už prieš susilaiko. Pritarta. 27. Kas už prieš susilaiko. Pritarta. 28. Už prieš tikrinamės dėl 28. Pradedame balsuoti. Gerai. Agri kartu, ne. Ginčytini pakeitimai, agri. Agri pirmasis, kas už. Prieš tikrinamės dėl agri pirmojo. Balsuokit, balsuokit. Dar kartą balsuojame dėl agri pirmo, balsuokite. Please vote, colleagues. Kolegos, prašau balsuokite. Okay you are tired. Jau pavargote. La, last effort. Na dar paskutinės pastangas įdėkite. Baigiame balsuoti, patvirtinta agri 2, kas už. E, prieš susilaikę primta, agri 9, kas už, prieš susilaiko. Patikrinsime agri 9. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Baigiame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau e, dėl visų agri pakeitimų balsuojame kartu, kas už, prieš susilaiko priimta. E, pirmoji citata Rodomoji dalis, kas už prieš susilaiko priimta, pirmoj, pirmasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko priimta, antras pakeitimas, kas už prieš susilaiko priimta, trečias, kas už prieš susilaiko priimta, ketvirtas, kas už prieš susilaiko priimta. Ketvirtą pakeitimą gerai ti, tikriname. Prašėte patikrinti, tikriname. Pradedame balsuoti. Vote is closed. Baigiame balsuoti. Priimta. Penktas, kas už, prieš susilaiko. Priimta. Šeštas, kas už, prieš susilaiko. Priimta. Ne, jūs buvote prieš. Tai gerai, atly, dalyk, darykime viską sinchroniškai. Š, balsuojame dėl šešto pakeitimo. Baigiame balsuoti. Priimta. Septintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Atleiskite, man atrodo, kad tikrai priimta, bet jeigu jūs norite tikrinti, tikriname, bet prarandame laiką. Balsuojame. Bautais klaus. Baigiame balsuoti priimta. Aštuntas, kas už, prieš susilaiko priimta. Devintas, kas už, ne, originalus E, nurodomųjų dalių nuo ketvirtos ir šeštos tekstas, kas už prieš susilaiko priimta, devintas, kas už prieš susilaiko atmesta, septintas originus tekstas, kas už prieš susilaiko priimta, aštuntas, kas už prieš susilaiko priimta, dešimtas pakeitimas, kas už prieš susilaiko priimta, vienuoliktas, kas už prieš susilaiko priimta, dvyliktas, kas už prieš susilaiko priimta, tryliktas, kas už prieš Patikrinsime 13, pradedame balsuoti. 13. Balsuojame dėl 13. Vote is closed. Baigiame balsuoti. Priimta. 14. Ne. E, nurodomųjų dalių nuo 9 iki 10 tekstas, kas už prieš susilaiko primta, 14 kas už prieš susilaiko primta, 15 kas už prieš susilaiko primta. Ne, patikrinsime 15 pakeitimą. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Agri nuomonė dėl pirmosios nurodomosios dalies. Kas už? Dėl trijų agri nuomonių balsuojame visų kartų, kas už prieš susilaiko priimta. 16 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta, 17 kas už prieš susilaiko priimta, 18 kas už prieš susilaiko atmesta, originalus tekstas atkrenta, 19 kas už prieš susilaiko nematau. Gerai priimta. 20 kas už prieš susilaiko priimta, 21 kas už prieš susilaiko atmesta, 22 kas už prieš susilaiko priimta, kompromisas W kas už prieš susilaiko priimta, kompromisas I ilgoji kas už prieš susilaiko priimta, ko, e, 37 pakeitimas kas už prieš susilaiko priimta. Pradedame balsuoti, tikriname šį pakeitimą. Baigiame balsuoti. Priimta. Z kompromisas, kas už prieš susilaiko priimta. 44 pakeitimas, kas už prieš susilaiko priimta. Nebalsuojame dėl 45. Dėl 46 balsuojame, kas už prieš susilaiko atmesta, 47 kas už prieš susilaiko atmesta, 48 kas už prieš sus... Alde balsuoja už, patikrinsime 48 pakeitimą, balsuojame. Vote is closed, rejected. Balsavimas baigtas, atmesta. Originalus tekstas, kas už prieš susilaiko primta, 49 pakeitimas, kas už prieš susilaiko primta, 50 kas už prieš susilaiko primta, 51 kas už prieš patikrinsime 51. Bautys. Baigiame balsuoti atmesta. 52 kas už, prieš susilaiko priimta, 53 kas už, prieš. Kas už? Tikriname 53 pakeitimą, pradedame balsuoti. Ja. Vote is closed. Balsavimas baigtas, priimta agri nuomonės. Balsuojame dėl visų, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Toliau balsuojame dėl taip pakeisto teksto vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Kai kurie kolegos dar turi balsuoti. Balsavimas baigtas. 33 už 6 prieš 5 susilaikė. Sveikinu pranešėją. Please, rapporteur. Take... Prašau, žodis pranešėjai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kalbėsiu labai trumpai. Man atrodo, kad tai buvo vienas tų dokumentų, kuris kelia, daug, kelia daugiausia iššūkių šiais metais. Ir dėl to aš norėčiau padėkoti visiems e, kolegoms, e, kurie prisidėjo prie to man atrodo, yra trys esminiai dalykai, ko mums pavyko pasiekti šio pranešimtu. Mes iš tiesų žengėme rimtus žingsnius, kad, e, pripažint, kad būtų pripažinta, kad e, visos konkurencingumo taisyklės turėtų būti sąžiningos ir taip pat, e, taip pat kalbame apie skaitmen, skaitmeninę rinką ir vienas iš pagrindinių tokių mūsų pasiekimų tai yra bendradarbiaujamosios ekonomikos skatinimas. Aš norėčiau taip pat pabrėžti tvarumą ir socialinės vertybės, ko mums taip pat pavyko pasiekti. Norėčiau padėkoti komitetams, nes jų indėlis taip pat buvo labai svarus. Ir pats asmeniškai norėčiau padėkoti Maksimo Palombo iš e, Ekon sekretoriato ir savo specialiajam patarėjim ponui Roland Gur. E, labai ačiū Jums, ponė. Dėkoju, sako pirmininkas. okay. You complain at six, so I'm a bit. Morning. you just continue. So, dear colleagues. Gerbiami kolegos. Žinau, kad labai ilgai balsavome, tačiau nepaisant to prašau visų susėsti. Gerbiami kolegos, man didžiulė garbė pasveikinti Slovakijos Respublikos finansų ministrą ir ECOFIN tarybos pirmininką Peterį Kazimir. E, dėkoju Jums, kad atvykote pas mus ir kad pristatysite mums savo e, požiūrį tai, ko pavyko pasiekti Slovakijai, jos pirmininkavimo laikotarpiu e, ekonomikos rytyje. Kiek aš žinau, Jūsų pirmininkavimas tikrai buvo labai sėkmingas ir todėl su didžiuliu malonumu galiu paskelbti, kad vakar buvo žengtas dar vienas svarbus žingsnis e, pirmin, nes įvyko e, trišalės dėrybos dėl prospektus reglamento ir buvo pasiektas politinis susitarimas. Tai yra ketvirtas svarbus kapitalų rinkos sąjungos e, ramstis, taigi matosi, kad mes siekiame pažangos. Norėčiau padėkoti Jums ir Jūsų. E, visai, visai pirmininkavimo komandai už puikų bendradarbiavimą su parlamentu. Beje, mes šiandien balsavome dėl kito labai svarbaus dokumento, tai yra e, pinigų rinkos fondų, kuris taip pat užbaigė tą kapitalų rinką, taigi mes turime vis daugiau teisėkuros aktų ir kaip jūs žinote, e, šios savaitės antradienį tarybai pavyko pasiekti sutarimo dėl vadinamo EFSA 2 e, Tai yra taip pat labai svarbus dokumentas ir, kaip žinote, mes ketiname dirbti ties šiuo um, dosie artimiausių laikotarpių, artimiausiamis savaitėmis ir artimiausiais mėnesiais ir tikiuosi, kad mums pavyks pasiekti susitarimo. E, dabartinis mūsų susitikimas taip pat yra susijęs su ekonominiu dialogu, todėl norėčiau dar kartą padėkoti Jums asmeniškai už Jūsų labai pozityvų bendradarbiavimą su parlamentu per šį pusmetį ir suteiksiu Jums žodį, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pradėti nuo sveikinimų. Visų pirma, norėčiau pasveikinti balsavimo rezultatus dėl E, pakeitimo vertybiniais popieriais taisyklių. Tai yra labai svarbus dokumentas. Ir po vakarykščio susidarimo dėl prospektus ir po šiandieninio balsavimo dėl pakeitimo vertybiniais popieriais taisyklių galiu pasakyti, kad buvo pasiekta tikrai svarbių susitarimų. Ir būtent šie du pranešimai yra labai svarbus. Man labai malonu vėl lankytis Europos parlamente ir turiu pabaigti, e, padaryti išvadas dėl savo paties vaidmens. E, Slovakijai pirmininkaujant ir tai yra mano paskutinis renginys, kuriame aš dalyvauju kaip ECOFIN tarybos pirmininku ir norėčiau pasidžiaugti, kad mums pavyko gyventi ECOFIN darbo tvarkę per mūsų pirmininkavimą. Taip pat norėčiau pasakyti, kad antras šių metų pusmetis e, buvo e, gana sudėtingas, išsireiškus diplomatiškai, bet e, kai kurie įvykiai ir faktai parodė, kad e, ekonomika išlieka stabili, tačiau e, laikinas stabilumas neužtikrina ilgalaikio stabilumo ir ūkio augimo. E, todėl mes turime toliau kovoti su tokiais iššūkiais kaip Brexit, neseni įvykiai Italijoje, administracijos JAV pasikeitimas. Visi šie įvykiai turės įtakos e, Europos ūkiui ir mes turėsime juos suvokti. Mes taip pat turime e, užtikrinti e, saugią atmosferą ir dirbti ties savo darbo tvarkę. Taip pat turime panaikinti kai kuriuos tabų taryboje ir paskatinti diskusiją dėl ateities pinigų sąjungos. E, yra labai svarbu kalbėti apie investicijų struktūrą ir finansų reformas ir tai vis dar yra ekofino tar, darbo atvarkėje. Mūsų darbas e, būtent ir koncentravosi šio, ties šiomis politikos rytimis, tai yra investicijomis, struktūrinėmis, finansinėmis reformomis ir tam tikrais fiskaliniais klausimais, fiskalinės politikos klausimais. E, E, kai kada išsiskiria nuomonės dėl šitų esminių klausimų ir dėl jų individualių kažkokių elementų, bet mums pavyko pasiekti tam tikros pažangos dėl fiskalinės politikos. Kaip jūs žinote, pirmoji iš tokių. E, e, pirmasis klausimas, kurį reikėjo nagrinėti, buvo deficito procedūra Ispanijai ir Portugalijai Ir šios abi šalis dėl šių e, šalių kom, taryba priėmė sprendimą ir tuo pačiu metu komisija mane, kad finansinės e, sa, sankcijos Ispanijai ir Portugalijai turėtų būti taikomos. Ir mes e, Deja, negalėjome pakeisti šito komisijos pasiūlymo. Jūs tikriausiai žinote e, visą šį procesą gerai, dėl to, kad vyko struktūrinis dialogas. Ir, e, mes, ir jūs keitėtės nuomonėmis su abiejų šitų šalių finansų ministrais. E, šitas procesas ne visuomet buvo aiškus mums patiems taryboje, e, buvo vėluojama E, ir e, tačiau abi šios valstybės ėmėsi e, esminių veiksmų rudenį ir pavyko pasiekti joms tam tikros pažangos ir galiausiai tai buvo laiminga pabaiga visiems, nepaisant visų sklaidžiančių gandų dėl fiskalinio stabilumo fiskalinės taisyklės yra labai svarbios, kalbant apie stabilų e, viešąjį finansų sektorių ir patikimumą. Kalbant apie tvarumą, e, e, fiskalinė politika turėtų prisidėti prie makroekonominio stabilumo. Ekofinė vykstančios dėrybos dėl atitinkamo komisijos pasiūlymo parodė, koks yra sudėtingas sudėtingas šis klausimas. Jis taip pat parodė, kad ES fiskalinės taisyklės yra parengtos neatsižvelgiant į makroekonominio stabilizavimo tikslus. Todėl Slovakija, kaip pirminkaujanti valstybė, pasakė, kad vienas pagrindinių mūsų politinių prioritetų yra e, Europos pinigų sąjungos e, gilinimas. Ir e, mes e, surengėme Bratislavoje Ekofino posėdį rugsėjo mėnesį ir būtent mes ten kalbėjome apie ES e, fiskalinį stabilumą, atsižvelgiant į tam tikrus makroekonominius e, šokus, kuriuos patyrė ūkis. Ir galiu pasakyti, kad nepaisant išsiskyrusių nuomonių, vis tik diskusijos tarp finansų ministrų buvo konstruktyvios. Mes šį klausimą įtraukėme į šios savaitės ekofino susitikimą ir mes norime išlaikyti šią iniciatyvą. Ir taip pat norime gauti e, iš komisijos informaciją apie aktualią situaciją. Komisija mums pristatė taip pat baltai, e, baltąją knygą dėl e, Europos ateities. Ir čia taip pat kalbama apie Europos pinigų sąjungos. E, struktūrą ateityje. Ir mes kalbėjome su finansų ministrais ir su Europos parlamento nariais šiuo klausimu. Todėl norėčiau padėkoti Europos parlamentui, kad e, jis prisidėjo spre, pre, sprendžiant šį klausimą ir prašau jūsų ir toliau teskite veiklą šioje srityje. E, toliau, e, tai yra vienas iš jautriausių klausimų ir jam kol kas pritarė e, dauguma. E, E, tarybos narių. E, kol kas Europos pinigų sąjunga nėra e, stabili ir todėl reikia imtis dar daugiau priemonių. Kalbant apie 2017 metų rinkimus, kurie laukia, svarbius rinkimus, vis tiek taryba turės tęsti diskusijas šiuo klausimu svarbių klausimų. Toliau dėl investicijų. Investicijos buvo kitas svarbus klausimas mums ir me, mums pavyko pasiekti pažangos šioje politikos rytyje. E, Ekofino taryba patvirtino bendrąją poziciją dėl EFSA 2.0 e, ir e, šios savaitės antradienį buvo patvirtinta ta bendra tarybos pozicija. Aš Džiaugiuosi, kad mums pavyko ne tik pratesti galiojimo šito fondo e, veikimo laiką, bet pavyko ir pa pagerinti tam tikrus kokybinius reikalavimus. E, pavyzdžiui, geografinis ir, se, geografinius ir sektorinius aspektus įtraukėme į, į, į, į šį e, pasiūlymą ir kitus as, svarbius aspektus. e, investicijų didinimo tikslas e, ir yra toliau svarbus tikslas, dėl to nekyla bejonė, aš esu įsitikinęs, kad Europos parlamentas e, taip pat prisidės prie e, greito šio dokumento nagrinėjimo. E, ir tikiuosi, kad jis bus patvirtintas pirmininkaujant Maltai. Kalbant apie investicijas, turiu pasakyti taip pat, apie investicijų planą, e, kurį pristačiau jūsų komitete Liepos mėnesį. E, e, migracija buvo vienas esminių klausimų, politinių klausimų dar prieš prasidedant mūsų pirmininkavimui ir todėl galėčiau pasidžiaugti, kad mums pavyko pasiekti susitarimo pažangos dėl visų trijų šį paketą sudarančių dokumentų. Toliau dėl, e, prie, kalbėsiu apie bankų sąjungą. E, aktuali situacija yra tokia. E, tai yra esminis klausimas taip pat ir ateinant E, ateityje pirmininkausiančiom valstybėms. Mums per mūsų pirmininkavimą pavyko patvirtinti Birželio mėnesio taryboje e, patvirtintas taisyklės. Mes bandėme e, siekti atitinkamos pusiausviros nagrinėjant šį klausimą. Taip pat buvo pasiūlytos atitinkamos atitinkami techniniai modeliai, kaip turėtų veikti, e, kalbant apie administravimą ir kitus aspektus mūsų. E, mums per pirmininkavimo laikotarpį pavyko pasiekti pažangos ir komisija pristatė atitinkamą pasiūlymą praėjusią savaitę. Ir jums, jis, jis jums bus pristatytas, jūs nagrinėsite tą pasiūlymą kitą savaitę Strasbūrę. E, techninis susitikimas su komisija įvyks rytoj. Taip pat yra pažangos, kalbant apie e, tam tikrus techninius e, klausimus. Ekofino susitikime lapkričio mėnesį mums pavyko pasiekti svarbių susitarimų toliau dėl kapitalų e, rinkų sąjungos. Kai kurie abejojo, ar šis dokumentas ypač e, Junktiniai karalystiai paliekant ES yra aktualus ir svarbus, tačiau mes e, turime ir toliau siekti pažangos šioje srityje. Turime užtikrinti tam tikrus finansavimo šaltinius nes tai yra labai svarbu daugeliui įmoniui. Ir aš galėčiau čia pasidžiaugti kartu, kad me, mums kartu su pranešėju pavyko susiekti, pasiekti susitarimą dėl prospektus reglamento. Ir e, tai yra labai svarbus dokumentas dėl e, pinigų, e, dėl kapitalo rinkos. Taip pat norėčiau prisiminti, kad buvo patvirtinti dėrybiniai įgaliojimai. Ir žinau, kad Europos parlamentas balsavo šiandien patvirtindamas tą pranešimą, todėl aš norėčiau padėkoti Jums už tai, kad suteikėte mums puikią kalėdinę dovaną. Taip pat norėčiau pasakyti, kad mums pavyko pasiekti susitarimo dėl Europos rizikos kapitalų fondų ir e, dėl Europos socialinio verslumo fondų. Ir e, atitinkami darbai bus baigti kitą savaitę. Dėl finansinių paslaugų e, po intensyvių diskusijų su Europos parlamentu tarybai pavyko pasiekti politinio susitarimo dėl uh, E, reglamento projekto, kuris e, reglamentuoja pinigų rinkas. Ir e, vakar įvyko Korepero susitikimas taryboje, tai yra dar vienas svarbus žingsnis. Ir patvirtinant šį svarbų teisės aktą ir mūsų partneriai, kuriant šį teisės aktą, tikrai labai daug prisidėjo, e, todėl norėčiau padėkoti ir jums. Taryba e, lapkričio mėnesį susitarė dėl dėrybinių įgaliojimų dėl finansinių paslaugų ir e, po mūsų pirmininkausianti Malta bandys pasiekti politinio susitarimo kitų metų pradžioje dėl šio klausimo. E, mes, kaip pirmininkaujanti valstybė, norėjome pasiekti susitarimo tarimą dėl darybinių įgaliojimų, dėl e, direktyvos prieš e, kovojančios su pinigų plovimu. Mūsų pirmininkavimas dar nesibaigė, bet aš žinau, kad e, pin, kova su pinigų plovimu bei su terorizmo e, finansavimu yra tikrai labai svarbus klausimas ir aš tikiuosi, kad abi mūsų institucijas e, stengsis kiek mano greičiau kitais metais pabaigti E, dėrybas dėl šio klausimo. Toliau esminiai mokestiniai klausimai. Galėčiau paminėti, kad e, mokė, kova su mokesčių vengimu buvo vienas esminių mūsų pirmininkavimo prioritetų Ekofino taryboje ir manau, kad mums čia pavyko pasiekti pažangos. E, toliau dėl e, mokesčių tarifų e, mes, mums pavyko pasiekti e, tam tikrų apčiopiamų rezultatų šių metų lapkričio mėnesį, buvo atvirtintos tarybos išvados ir buvo patvirtintas atitinkamas e, sąrašas, e, vadinamasis juodasis sąrašas. E, taip pat verslo apmokestinimo darbo grupė. E, e, pabaigs savo darbą 2017 metais. Reakcija į Panamos dokumentus. Ekofin e, taryba e, patvirtino pakeitimus atitinkamai direktyvai. E, ir pagal juos mokestinės institucijos galės gauti daugiau informacijos, kuri padės kovoti su e, pinigų plovimu. E, mums pavyko pasiekti tarybos išvadų dėl mokesčių skaidrumo ir e, tai yra taip pat susiję su atitinkamais fondais ir su geresniu bendradarbiavimu šioje srityje. Aš tikiuosi, kad šita pažanga padės mums kovoti su pinigų plovimu ir e, terorizmo finansavimu. Šium... Taip pat e, komisijai, mums pavyko patvirtinti tarybos išvadas dėl komisijos pasiūlymo dėl e, konkurencingos mokestinės aplinkos. Ir buvo pateikti keturių teisės aktų pasiūlymai, tai yra visas stambus paketas Ir e, čia mes taip pat bandome išvengti dvigubo apmokestinimo ir e, taip pat patvirtiname kitus svarbius teisės aktus. Mes patvirtiname ASET 2 teis, teisės aktą ir galiu pasakyti, kad tarybai pavyko pasiekti pažangos e, šioje srityje. Nes jeigu atsimenate, buvo tam tikrų prieštaravimų mūsų pirmininkavimo pradžioje. Mums pavyko e, stabilizuoti e, situaciją ir mes at, nuveikėme 95 procentus darbo ir tikimės, kad Malta savo pirmininkavimo pradžioje pabaigs darbą ties šiuo dokumentu. Kalbant apie netiesioginį apmokestinimą, mums pavyko pasiekti pažangos dėl daugelio teisės aktų. Mes patvirtiname PVM taisyklės ES dėl e, e, tarptautinių sandorių ir mes tikimės, kad tai paskatins patvirtinti ES bendras PVM taisyklės ir įves atitinkamą e, PVM režimą ES. Ekofino taryba taryboje mes taip pat kalbėjome apie ES ir Norvegijos susitarimą. Tai yra naujas dalykas. E, e, visos valstybės vienbalsiai patvirtino Slovakijos kaip pirmininkančios valstybės parengtą tekstą. Ir manau, kad dėrybos greitai bus baigtos. Taip pat Slovakijai pavyko pasiekti susitarimo E, dėl akcizo alkoholiniams gėrimams ir bus pateiktas komisijos pasiūlymas kitais metais dėl šio e, pasiūlymo. Toliau paskutinis su mokesčiai susijęs klausimas yra kad, toks, kad e, taryba pasiki, diskutavo, ar reikia įtraukti PVM sukčiavimą į e, PVM direktyvos e, taikymos rytį ir galiu pasidžiaugti, kad diskusijose pavyko pasiekti pažangos, mums pavyko atgaivinti e, šį dokumentą ir mes patvirtiname atitinkamas išvadas vakar. E, toliau keletą e, žodžių norėčiau pasakyti apie kitų metų biudžetą e, tai yra tema, kuri galbūt net, netiesiogiai susijusi su jūsų komiteto kompetencija, bet norėčiau pasidžiaugti susitarimu, kuris buvo pasiektas tarp institucijų, kalbant apie 2017 metų Europos biudžetą. Norėčiau padėkoti Europos parlamentui už tai. Ir mes esame įsitikinę, kad kitų metų biudžetas yra solidus ir jisai o, o, solidarizuojasi su mūsų o, e, piliečiais, atsižvelgia į, į tų piliečių rūpė, e, lūkesčius, kur svarbiausi dalykai yra saugumas ir darbo vietų kūrimas. Dėkoju uždėmesi. Uh... Dėkoju. Mes iš jūsų kalbos tikrai matome, kad jūsų pirmininkavo metu uh, Buvo tikrai daug nuveikta, buvo dėta daug darbo. Pirmininkamas buvo sėkmingas. Visų pirma, kalbėjo Jonas Vats. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas finansų ministrė. Europos liaudės partijos frakcijos vadu, pirmiausia, norim Jums padėkoti už bendradarbiavimą, pirmininkaujant Slovakijai, taip pat už Jūsų puikiai atliktą darbą kartu su kolegomis ir padėjėjais. Jūs e, pateikėte savo vertinimą dėl bankų sąjungos kūrimo. Norėčiau dar pasitikslinti šiek tiek e, apie e, idėją užtikrinti bendrą indėlių draudimo sistemą. Ėdės. Šiame pasiūlyme aš pasigendu plačios apimties poveikio įvertinimo komisija bando pakeisti šį išsamų įvertinimą tam tikrą techninę analizę, taip pat pasigendu aiškių sąsajų su būtinybė mažinti rizikas apskritai bankų sektorija. Kalbant apie rizikos mažinimą. Jūsų kolegos finansų ministrai valstybių narių nėra pakankamai ambicingi dar, todėl manau, kad e, dėl Edės sukūrimo, pirmininkam Slovakijai, didelių iliuzijų turėti neturėtume. Ar jūs, ponė Kazimirai, manote, kad šis pasiūlymas e, žlugo dėl komisijos neveiklumo? Ar galbūt reikėtų iš esmės patei, pakeisti šį pasiūlymą ir komisija turėtų tą padaryti? Ačiū. Let me answer in my native language. Norėčiau atsakyti savo gimtają kalbą. Dėkoju Jums už pagiriamuosius žodžius, kuriuos išsakėte apie mūsų darbą finansų sektorių srityje. Tikrai e, Liepos mėnesį mes ėmėmės edės iniciatyvos ir e, labai e, atsargiai suformulavome tekstą, E, turėdami menyje, kokia e, atmosfera buvo įsivyravusi taryboje. Diskusijos buvo tikrai labai aktyvios tuo metu, kai komisija pristatinėjo savo pasiūlymą ir e, jeigu žiniasklaidai yra sakoma, kad rizikos, rizika mažės dėl to, kad bus įmamas tam tikrų priemonių. Manau, kad tai yra ganėtinai drasus sprendimas. Rizika galima dalintis. Ilgai buvo laukiama to priemonių paketo ir kai kurios valstybės buvo kritikuojamos dėl to, kad trukdė darbui susijusiam su rizikos pasidalinimu. Ir vėliau, kai buvo pristatomas tas dokumentas, uh, kilo tam tikrų reakcijų, buvo teikiama, kad rizika, našta perdodama kitiems. Na, iš tiesų tokios reakcijos yra gal ir natūralios, jeigu ilgą laiką yra jaučiamas spaudimas. Ši tema yra susijusi su noru toliau laikytis bankų sąjungos struktūros sąrangos. Uh, Norėčiau pasakyti, kad šis scenarijus yra toks, kuriam reikėtų tikrai um, skirti dėmesio prieš rinkimus kitais uh, metais. Taigi aš tikrai džiaugiuosi, džiaugsiuosi, jeigu bus pateiktas konkretus pasiūlymas ir maltiečiai, maltiečiams pirmininkaujant reikės darėtis dėl bendrosios pozicijos. Uh, Mes pradėsime diskusijas rytoj ir nemanau, kad reikėtų laukti ilgiau. Manau, kad, kaip kad ir sakė Europos parlamento atstovai, tikrai reiks laiko ir parlamentui bendrai pozicijai suformuoti. Aš vakar susitikau su Valders čia, šiame pastate, kai buvo diskutama apie prospektus. Ir jis minėjo, kad norėtų Strasbūrė jums pristatyti šį dokumentą. Pamatysite, kad e, nuomonės dėl paketų labai skiriasi. Mažos valstybės, e, primančios šalys, visi šie klausimai yra tokie klausimai, kurie kelia daug abejonių Ko gero, kai kurios iš jų temos jau buvo aptartos ir mes grįšime e, šiek tiek, žengsime žingsnį atgal, bet e, tiesiog garantijų bankų sistemoje Europoje mes negalime pasitelkti, jeigu nesusitarsime dėl metodo, kaip būtų galima mažinti riziką atskirose valstybėse bankų sektoriuje. Tai pasakytina ypač apie uh, šią, šią situaciją, kai kurių valstybių situaciją, nes jau susiduria su problemomis. Na ir ko gero baigdamas, dar norėčiau pasakyti, kad e, kiekviena, kiekvieno straipsnio atskira analizė iš tikrųjų yra prasmingas darbas, nes taip buvo išanalizuotas tekstas labai atidžiai. Mes būtent tokio požiūrio laikėmės. Dėkoju. Toliau per Manšperės. Dėkoju, pirmininkė, dėkoju, ministrė. Man rodos, kad diskusijos yra tikrai susijusios su rizikų mažinimu, rizikos mažinimu. Jūs kalbėjote apie ekonomiką, ekonominį aspektą. Tikrai reikėtų prisiminti, kas buvo jau padaryta. Buvo parlamente nuspręsta, kad um, Ispanija ir Portugalija nereikėtų taikyti sankcijų ir buvo nemažai e, priežasčių, dėl ko šis protingas sprendimas buvo priimtas. Tos šalys pristatė konkrečias priemonės, kurių imsis, kurių turėjo imtis dėl biudžeto. E, teisimo. Na ir sankcijos kartais gauna, būna ganėtinai cikliškos e, ir iš tiesų struktūrinių fondų lėšų sustabdymas nėra naudingas sprendimui. Ko gero, mes e, užstringame, žiūrėdami į tą ekonominę valdyseną. Pagalvokite apie tai, diskutuodami apie savo e, pirmininkavimą. Ataskaita, penkių pirmininkų ataskaita vis dėlto, mm, jie ko gero nebuvo tinkamai atsižvelgta ir Bratislavoje buvo diskutuojama apie saugumą, gynybą. Matome, kad ko gero pinigų ir valiutų sąjunga reikia įgyvendinti. Mes nuolatos kartuojame, kad e, to reikėtų eurozonos pajėgumams stiprinti. Prašau. 5 äh, minuten gehen muss. Sorry. Aš po penkių minučių turiu išeiti. Ar galėčiau dabar savo klausimą užduoti papildomą dar prieš atsakant, pana ministrą. Uh, uh, tai ne, neįprasta tvarka. Galėjote pasakyti um, tai anksčiau. Dabar pirmą suteiksime žodį ministrui ir tuomet suteiksiu žodį jums. Na, galbūt bus galima kažkaip e, atsižvelgti jūsų prašymą. E, dėl fiskalinės, e, fiskalinio požiūrio eurozonoje mes įrodėme, kad iš, turime žiūrėti šį klausimą kitaip, pasitikti kitokį požiūrį. Mes negalime vengti šios temos rodome, kad elgiamės drąsiai ir žiūrime rimtai šį klausimą, žiūrime rimtai taip pat ir į pinigų sąjungos didinimą. Ir šis klausimas yra taip pat susijęs ir su garantijomis kovoje su nedarbu. Aš noriu pritarimo, nes prašau pritarimo, todėl kad e, neužtenka tik sakyti, kad e, sąranga, pinigų sąjungos sąranga nėra pakankama, nes e, mūsų atmosfera nepadeda ir taip pat prie, prie tikslo sėkimo neprisideda ir politinis ciklas. Uh, ir laukimas rinkimų 2017 metų rezultatų ir laukimas iš tikrųjų nepadeda. Mes matome, kad yra tuos, tokių asmenų, kurie būtent buvo projekto iniciatoriai, o dabar jau nežinau, kokia jų pozicija. Na, o Ispanijos ir Portugalijos pavyzdys parodo, kad taisyklių vis dėlto reikėtų laikytis, jų negalime apeiti. Negalime jų apeiti ir tai yra mano rekomendacija jums. Thank you, Mr. Starbat. Dėkuoju, ponas Starbat. Pone ministrė, kalbėdamas apie pinigų sąjungą, jūs e, kalbėjote apie tai, kad reikia daugiau imtis veiksmų, nes euras yra toks trapus dabar, kad e, baiminamasi, jog jis gali žlugti parlamente. Dažnai diskutuojame apie tai, kokią politiką reikia taikyti eurozonoje, kalbant apie biudžeto sudarimą. Ir neteigia, kad skolinantis negalima kurti ateities, kitaip tariant, siūloma yra taupyti, o Kita grupė teigia, kad mums reikia daugiau finansinių galimybių tam, kad galėtume paskatinti ekonomikos saugimą nuolat ginčiamasi tarp šių dviejų krypčių atstovų. Taip pat teigiama, kad būtina vykdyti daugiau reformų. Nes akivaizdu, kad atsisakant atskirų biudžeto eilučių, biudžeto bendro mes nesubalansuosime. Reiškia, reikia struktūrinių reformų. Noriu jūsų paklausti kaip ekonomikos ir finansų ministrų tarybos pirmininko ar biudžeto vidaus struktūrų keitimo klausimas jau buvo taryboje svarstytas, ar tik tai e, buvo tūpčiojama aplinkui, ar konkrečių svarstymų buvo apie tai, kaip būtina vykdyti struktūrinės reformas atskirose šalyse. E, ja zvorilo samozrejme musím e, Aš e, mandagiai noriu pabrėžti, kad šiandien mes kalbame apie eurozoną. Ir aš, kadangi esu ekonomikos finansų ministrų tarybos pirmininkas, neturėčiau komentuoti su biudžetu susijusių dalykų, tačiau galiu pasakyti, kad mes e, šiek tiek išeiname už e, teisėkuros sistemos nustatytų ribų. Komisija pirmą kartą pateikė fiskalinės sistemos rekomendacijas eurozonai ir tie pasiūlymai buvo įvertinti kaip netitinkantis dabartinių taisyklių. Ir tai yra tiesa. Biudžeto sandaros taisyklėse nieko nekalbama apie tam tikras e, fiskalinės e, e, ekspansijas ir tikrai negalime nustatyti taisyklių eurozonoje visoms įmanomoms situacijoms, kurios tik tai gali pasitaikyti. Mes nepaisant to bandome spręsti iškilančias problemas ir mes sprendžiame su horizontalia politika susijusius klausimus. Taip pat ir diskutuodami su Eurogrupės atstovais, pavyzdžiui, svarstydami arba peržiūrėdami atskirų valstybių narių biudžeto išlaidas, o jų pokyčiai yra susijęs su struktūrinėmis reformomis. Aš, pavyzdžiui, galiu prisiminti padėtį Italijoje per pastarosius metus ir Slovakijoje taip pat mes vertiname atskiras išlaidų sritis, tačiau nėra bendro požiūrio, kaip spręsti šias problemas visoje eurozonoje nėra bendro recepto, mes tik tai keičiamės e, teigiamą patirtimi dabar. O visi kiti klausimai turi būti sprendžiami įprasta e, teisėkuros procedūra pasitelkus, taip pat ir Europos parlamentą, turiminėje dviejų teisės aktų, šešių teisės aktų rinkinį stabilumo ir augimo paktą. Dar yra viena nauja iniciatyva, jis susijusi su stabilumo ir augimo pakto taisyklių supaprastinimu, daugiausiai dėmesio skiriant e, išlaidų ribų nustatymui. Tačiau visą tai yra techninio pobūdžio klausimai, aspektai, kurie iš tiesų daro tiesioginį poveikį mūsų gyventojų ir žmonių gyvenimo kokybei. Thank you. In case of my understanding... <coughs> Ačiū. Kiek suprantu, net ir Eurogrupės nariai atitinkamos fiskalinės politikos pasiūlymus, kurios teikia komisija, nelaiko neteisėtais. Peter Ježek. Ačiū, ponė ministrė. Norėčiau Jums padėkoti už e, jūsų poziciją siekiant susitarimo prieš 12 valandų pasiekto. Kalbant apie pinigų plovimo direktyvą, kadangi aš esu pranešėjęs e, Panamos dokumentų skandalo komitete, tai man atrodo, kad e, nelabai norima vis tik tai, kalbant ypač apie patikos fondų ir kompanijų savininkų registrą sukurti ir padaryti į viešą, tai komisija to nenori ir nenorima todėl daugiau skaidrumo šioje srityje. Kalbant apie tas priemonės, kurias būtų galima pasitelkti kovojant su sukčiavimu. Manau, kad dėl dabartinės neskaidrios situacijos žmonės gal dar labiau nusivilti ir labiau pradėti protestuoti prieš globalizaciją. Kokia yra trypas pozicija šio klausimo? Antras klausimas susijęs su Slovakijos pirmininkavimu. Džiaugiuosi, kad jis buvo sėkmingas ir būdamas tos šalies atstovo tiksliau e, šalies, kuri kažkada buvo ir jūsų šalis atstovo, aš to džiaugiuosi, tačiau kalbant apie kitus žingsnius jūsų įgaliojimo srityje, ką rekomenduotumėte savo įpėdiniams? Taip pat norėčiau labai aukštai vertinti Slovakijos pirmininkavimo sėkmingus darbus, ypač šiuo sunkiu metu. Ačiū. Atsakymas, ačiū už jūsų gražius žodžius. Pradėsiu galbūt. Nuo atsakymo į klausimą, ką rekomenduočiau kolegai Edvardui, kuris perims pirmininkavimą ekonomikos finansų ministrų taryboje. Galbūt aš e, atadu siūlyčiau užbaigti pradėtus darbus, e, prireiktų galbūt dar poros e, susitikimų, posėdžių. Taip pat EBPO konferencija Paryžiuje, kurioje dalyvavo Lamūrija, Paskals, Marija ir kiti kovos su mokestiniu sukčiavimu veikėjai dalyvavo. Tačiau turint omenyje, kad e, Malta nebuvo e, viena iš svarbiausių veikėjų šios rytė, tačiau tikrai mums padėjo sprendžiančios klausimus. Taigi turėtume dabar neprarasti iniciatyvos ir sudėtingų politinių įvykių laikotarpiu. Aš galbūt e, rekomenduočiau kolegoms iš Maltos susitelkti ties darbu, nesižvalgyti aplinkui, nežiūrėti, nes, neklausyti, ką sako žiniasklaida ir tęsti pradės darbus, kuriant bankų sąjungą. Tai yra Valdžio Dombrovskio pristatytą projektą baigti gyvendinti. Kalbant apie rizikos mažinimą. Čia reikėtų šiam pasiūlymui suteikti šiek tiek konkretesnių bruožų ir tęsti trilogo darybas dėl e, vertybinių popierių. Ir žinoma, kantriai laukti komisijos baltosios knygos bei penkių pirmininkų pranešimo įvertinimo, kuriame kalbama apie ES ateitį. Kovos su pinigų plovimu iniciatyva, kur yra sudėdamoji pasaulinio masto iniciatyvos dalis, turiu pasakyti, kad mes šį klausimą svarstėme du kartus ir viešai tą darėme, viešai esame pareiškę, kokiu žingsniu būtina imtis, e, e, bandant atremti rimtus įvairius iššūkius susijusius, pavyzdžiui, su duomenų apsauga, mes jau sukorėme nemažą kelią šią linkmę ir per likusius dešimt dienų tikimės pasiekti dar daugiau ir manau, kad tie mūsų užmojai yra pakankamai pagristi, nenoriu dabar komentuoti e, smulkiau, galbūt tai sukeltų grėsmę mūsų tolesniam žingsniam šiek tiek, tačiau kuomet mes kalbame apie teroristinės veiklos finansavimą ir apie tai, kad e, prarandame daug biudžeto lėšų, kurias galėtume panaudoti geriau koordinuodami veiksmus kovojant su terorizmu, pavyzdžiui, e, visuotinės svarbos paslaugoms. Taigi, e, laikykite nikščius kumščius, kad mes iki kalėdų šį klausimą baigtume spręsti. Ačiū. Dimitris Papadimulis dabar. Fons. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė Kazimir. E, galbūt užsidėkite ausines, nebent gerai mokate graikų kalbą. Pone pirmininkė, aš tikiu ir kad Slovakijos pirmininkavimas tikrai buvo labai produktyvus. Ir vieno fakto jūs nepaminėjote, tai yra graikų ekonomikos, o tai yra gera žinia Graikijai. Ir skaitydamas Eurogrupės parengtą komunikatą ir Ekofino komunikatą, matau, kad yra e, geresnės Graikijos ūkio prognozės palyginus su 2015 ir 2016 metais. Todėl aš tikiuosi, kad jūs padarysite viską, kas yra jūsų galioje dar iki Slovakijos pirmininkavimo pabaigos, e, kad būtų įvertintas, ant, e, kad būtų pabaigtas antrasis vertinimas ir e, prasidėtų augimo ciklas. E, Slovakijos pirmininkavimo e, prioritetų darbo tvarkėje buvo aiškiai pažymėta, kad bankų sąjunga yra prioritetas. Tai, ką aš šiandien išgirdau iš pono Dragi, yra tai, kad neįmanoma pabaigti tos bankų sąjungos e, neturint trečiojo ramščio. Todėl manau, kad manau, kad reikia pabaigti tą trečiąjį ramstį į ES, e, nes kitaip nebus įmanoma pabaigti tos bankų sąjungos kūrimo. Todėl aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs vertinate tai, ką pasakė ponas Dragi ir ar ar bus paž pasiekta pažangos per Slovakijos pirmininkavimą, ką jūs perdosite šiuo klausimu Maltai, kuri pirmininkaus po jūsų. Toliau buvo išreikštas susirūpinimas dėl labai e, didelio makroekonominio disbalanso Vokietijoje. E, tas buvo išsakyta Kofino taryboje. Taip pat buvo kalbėta e, apie e, tam tikras problemas susijusias su darbo rinka. Ar norėčiau jūsų paklausti, ar jūs įvertinote tas, tuos būkštavimus ir rekomendacijas, kurios buvo pateiktos Vokietijai? žinote, kad makroekonominis disbalansas gali pakengti visai ES ekonomikai. E, tokį vertinimą bent jau pateikė Europos komisija. Ar jūs žinote, kad perviršis e, šiaurėje skatina deficitą pietuose? Kaip jūs tą vertinate? Hovorili ste o nevyhnutnosti dokončiť. Jūs kalbėjote apie tai, kad neįmanoma pabaigti kurti bankų sąjungos Todėl aš paklausiu jūsų, e, kas yra svarbiau ar nebaigta banko, bankų sąjunga, nes dabar mes gyvename būtent tokiu laikotarpiu, kai ta bankų sąjunga nėra pilnai e, baigta. Ir atvirai kalbant, e, kadangi mūsų e, pirmininkavimas baigėsi, mes mums iki pirmininkavimo pabaigos pavyks tik tai galbūt pasiekti tam tikrų susitarimų, nes mes mėnesių mėnesius laukiame, kol komisija pateiks atitinkamą e, dokumentų paketą, bet gali, galiu atvirai pasakyti, mm, nepasibaigus rinkimų ciklui kitais metais mes negalime tikėtis didelio, didelės pažangos šioje srityje. Ir Ir aš manau, kad dabar nebus kažkokios revoliucinės pažangos. Mes nepabaigsime bankų sąjungos ir pinigų sąjungos kūrimo iki 2016 metų pabaigos. Tai yra žinia, kurią aš noriu Jums pasiūsti. Ir tai nėra susiję su kažkokios politinės valios trūkumu ar mūsų nenoru pabaigti e, savo pirmininkavimą baigiant šį klausimą. Tiesiog uh, tokia yra situacija. Jūs kalbėjote apie Graikiją ir manau, kai jūs išgirsite iš manęs informaciją, tai bus tikrai vertinga informacija, taigi aš noriu pasakyti, kad e, per pastaruosius e, porą metų Graikija, kalbant apie viešąjį sektorių, e, viešuosius finansus pasiekė tikrai didelės pažangos ir ir matyt be jos ne, nebūtų įmanoma tęsti bet kokio projekto, kuris yra susijęs su jūsų ekonomika. Toliau kitas svarbus klausimas, kurį mes nagrinėjame pastaruoju metu, ką reikštų e, darbo rinkos reforma. nes mes čia tarsi siekiame geresnių europinių standartų ir ar mes galime kalbėti apie europinius standartus susijusius su darbo rinka ir darbo teisė, bet galbūt tai nėra mano kompetencijos rytis. Tiesa yra tai, kad Graikijai tai yra gera žinia, e, bet Europos, visai Europos Sąjungai mes e, rengiame e, išsamų veiksmų planą, kurį patvirtinsime, kurį mums pavyks tikriausiai pa, pa, patvirtinti ir tai atitiks e, graikų skolinimo tvarumo situaciją. Dėkoju. Darius Rozatė. Yes, thank you, Chairman, and uh, thank you, Minister, for being with us. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju, ministrė, kad atvykote pas mus. Mano pirmasis klausimas būtų susijęs su tuo, kad reikia stiprinti eurozoną. Europos parlamente mes kalbame, ap, e, dirbame ties teisės aktus, ties pranešimus susijusius su e, eurozonos biudžetiniu pajėgumu. Todėl norėčiau jūsų paklausti, ar taryba kreipia dėmesį šiam klausimui. Galbūt buvo kažkokios diskusijos, gal tik e, kažkokios iniciatyvos. Ar jūs apskritai svarstėte kaip nors šitą klausimą, eurozonos biudžeto pajėgumą? Ir toliau kitas mano klausimas yra susijęs su finansinių sandorių apmokestinimu. Jau penkerius metus e, praėjo jau penkeri metai nuo pirminio komisijos pasiūlymo šią temą ir kol kas aš nematau jokios pažangos šioje srityje. Man atrodo, kad mes e, tiesiog praradome tą pirminį entuzijazmą, kurį bent jau pradžioje rodė kai kurios valstybės narės. E, norėčiau paklausti jūsų, ko, koks yra šio projekto likimas, ar jis dar gyvas apskritai, o jeigu ne, tai ir kokios yra kliūtis, e, kas neleidžia pasiekti pažangos, kas neleidžia grįžti prie to pirminio pasiūlymo svarstymo. Začnem, začnem odpovedį v oblasti FTT. Pradėsiu, pirmiausia, atsakysiu dėl finansinių sandorių apmokestinimo. Mano valstybė yra tarptų valstybių, kurios e, bendradarbiauja ties šio klausimu, bet aš dabar turiu uh, kalbėti kaip ECOFIN tarybos pirmininkas ir kartu su Portugalijos ekspertais per pastaruosius kelis metus mums pavyko uh, pasiekti daug pažangos šio, dėl šio susitarimo, dėl esminių to susitarimo dalių. Ir um, E, yra, pavyzdžiui, Austrijos siūlomas dalykas yra ma, maži mokesčiai ir didelis e, mokestinis pagrindas. Tai yra minimalus reikalavimai, tai yra esminis principas, bet pagrindinė problema yra susijusi su tuo išplėstiniu bendradarbiavimu. Ir ta problema yra tokia, ją beje žino visi, kad taigi ta problema yra kad toks bendradarbiavimas mokesčių srityje turi būti kiek įmanoma globalesnis. Vokietijos finansų ministras Wolfgang Schäuble pateikė pasiūlymą, tiksliau išsakė pažadą, kad jisai netgi per didžiojo dvidešimtuko susitikimą bandys kelti šį klausimą. Iš tiesų, e, nėra čia daromas spaudimas dėl bendradarbiavimo šioje srityje, tai, bet vėlgi tai yra e, vieningumo e, klausimas ir tai yra klausimas susijęs su tiesioginiais mokesčiais iš vienos pusės, iš kitos pusės tam tikrų e, projektų apsauga, kurie galėtų paskatinti ekonomikos augimą. Ir tai yra susiję su um, mokestinėmis darbo tvarkėmis, kurios yra susijusios su kitais, su kitais, te, kitais teisės aktais. Finansinių sandorių apmokestinimas. Šis projektas nemiręs ir mes tęsėme jo įgyvendinimą, tačiau noriu pasakyti, kad labai svarbu, kad e, tai yra labiau ekonominis, o ne policin, politinis projektas. Taip pat jūs palėtėte e, fiskalinio pajėgumo klausimą. Tai yra tema, kurią jau paminėjo pane Beres, e, kalbėdama apie e, Europos pinigų sąjungos e, struktūros užbaigimą, galutinį užbaigimą. Jūs žinote, kad Junkerio komisija pateikė savo pasiūlymą. Mums e, darbas ties EFSA 2 e, iš tiesų reiškia e, taip pat galimybę kalbėti apie fiskalinius pajėgumus, apie galimybę reaguoti į tam tikrus e, fiskalinius iššūkius, bet tam tikrą prasme tai yra ir e, tabų tema e, kai kuriuose valstybėse narėse, dėl to kai kurios valstybės narės vengia šios temos nagrinėjimo. Ir aš dabar galiu pasinaudoti man suteikta laisvę, aš galiu kalbėti apie e, EFSA 2 ateitį, tai galbūt yra e, fiskalinio pajėgumo klausimo sprendimo pradinė stadija ir E, tie, kurie vengia aptarinėti šią temą, e, ir kai jie remia EFSA2 projektą, tai tuomet e, tarsi jie bando savo atsakyti klausimą, ar reikia tęsti šį projektą ar ne. Thank you. Dėkoju. Hubaje. Merci, monsieur le président. Bonjour. Dėkoju. Labas rytas, ministrė. Kaip Jūs minėjote, tikrai buvo jau daug pastangų įdėta, pavyzdžiui, dėl mokesčių, mokesčių vengimo. Dėl LuxLeaks skandalo šis parlamentas tikrai daug dirbo šioje srityje, mes pateikime pasiūlymų ir ne visada taryba į atsižvelgia į mūsų pasiūlymą dėl susitarimų, dėl Ir matome, kad e, per dviejus metus tokių fiskalinių susitarimų padaug, padidėjo. 15 metais buvo 411 tokių susitarimų ir mes matome, kad taryba ko gero nelabai noriai imasi tinkamų priemonių, norėčiau paklausti, kodėl, nes man atrodo, kad kol sankcijų nebus valstybėse narėse, kurios nenori automatiškai keistis uh, keisis informacija, nebus užtikrintas skaidrumas, nebus gerai. Uh, dėl ekonomikos e, priemonių, ko gero, kad mes negalėsime išspręsti problemų e, tik pasitelkdami konkurencijos principą. Aš norėčiau paklausti, ar dėl tos direktyvos e, bus pateiktas pasiūlymas, ar sandorių kainos, mokesčiai, ar jiems bus pateiktas pasiūlymas, dėl jų bus pateiktas pasiūlymas. Aš esu iš tokios valstybės, kur mokesčių veiksmingumo srityje buvo daug pokyčių pastaruosius kelis metus. Noriu pasakyti, kad mes to tai darėme todėl, kad buvome priversti tai daryti, konsoliduodami biudžetą, tam, kad e, viešosios išlaidos būtų sutvarkytos ir tam, kad perviršį būtų galima investuoti ateityje. Valstybė visų pirma turi tinkamai apmokestinti, ne tik didinti naštą ar panašiai elgtis. Aišku, tai yra sunkiai įgyvendinamas, įgyvendinamas tikslas, bet aš manau, kad Viena iš krizės teigiamų pusių buvo tai, kad pasikeitė apskritai požiūris į mokesčių vengimą. Aš vakar dėkojau, padėkojau Angelo Guriel už, už jo drąsą kovojant su šiuo pasauliniu reiškiniu. Nežinau, ar mes tikrai suvokiame, bet e, sistemos e, kūrėjai pritarė minčiai, kad reikėtų ją keisti. Taigi, to negalime padaryti labai greitai, bet matome, kad e, lyginant su 8-90 mečiu situacija dėl informacijos manų keičiasi Beveik šimtas šalių jau pritarė tam pasauliniam sustarimui šioje srityje ir nuo 2017 metų tas sustarimas pradės galioti. Jį reikės taikyti. Ir savininkai visame pasaulyje jau apimami panikos. Situacija tikrai keičiasi ir daugeliui, kuris sugebėjo išvengti mokesčių, situacija pasikeis. Taigi suprantu, kad, e, žinoma, reikia siekti neprarasti greičio, kurį pasiekime. Ir e, manau, kad galbūt kritikuojama per daug, turint omenyje, kad tikrai buvo daug pasiekta šioje srityje. Na, o dėl AT2, dėl e, hybrid mismatches. Tai yra tokia tema, kurią skiria daug dėmesio žiniasklaida. Ir ko gero ši priemonė nebus patvirtinta. Būtų galima uždirbti tikrai labai daug lėšų e, iš valstybių narių. Ir e, komisija pradėjo e, imtis tam tikrų procedūrų dėl to, kad nėra laikomasi konkurencijos e, taisyklių. Komisijos e, narė paskatino pateikti, paprašė pateikti informaciją apie valstybės pagalbos priemonių pažeidimus. Aš turiu menį komisijos narę Vestager. Uh, Jos buvo paprašyta pateikti tą horizontalaus pabudžio informaciją ir nevardinti kiekvienos šalies situacijos e, atskirai, nepateikti visų detalių. Taigi ir buvo diskutuojama su komisijos nariu Moskovici ir e, mes diskutavome taip pat ir apie tai, auksinę BPO taisyklę, diskutavome su didžioju dvidešimtuku. 20 Be didžiojo dvidešimtuko iš tiesų su šiuo reiškiniu kovoti negalėtume. Komisija pateikė pasiūlymų, taip pat ir mums pirmininkaujant. Ir vėlgi juose yra rašoma apie bendrą mokesčių bazę. Ši tema buvo pamiršta prieš krizę. Ir vėl grįžta į diskusijas. Jeigu pažiūrėtume į tą mokesčių bazę, jo situaciją praeitie, pamatysime, kad, matytume, kad e, tikrai pasikeitė paradigma, požiūris per kelias metus. Uh, Žinoma, tai yra didžiulis e, darbas, jam reikia tikrai daug laiko, daug dėmesio, bet e, požiūris pasikeitė ir manau, kad e, situacija gerėja mums visiems. Dėkoju, Bernard Lange. Ja, vielen Dank, Herr Minister. Ačiū, ponė ministrė. Norėčiau pratesti jūsų ką tik baigtą mintį. Finansinių sandorių apmokestinimas bendra mokestinė bazė E, yra dar ir kitų klausimų, kurios blokuoja valstybės narės. Nuo 93 metų mes e, e, turime laikiną PVM sistemą, 160 milijardų spraga dėl to biudžete atsirado ir tarp valstybinėse sandoriuose kovojant su PVM sukčiavimu tarp valstybių narių tiksliau niekas nevyksta, viskas e, apsiriboja pareiškimais iš Ekofino, iš valstybių narių komisijos. Mano klausimas toks. Kaip gali mums pavykti įvykdyti reformą taip, kaip e, par, parašyta straipsniuose nuo 101 iki 103 ir e, Ar jūs manote, kad e, sustarimas tarp Čekijos ir Slovakijos, tai yra tarp Čekijos ir Austrijos vyriausybių dėl e, atgalinio apmokestinimo sistemos turėtų būti įgyvendinamas kaip bandomasis projektas, taip pat e, kalbant apie Europos prokuratūrą ir jos įgaliojimus. Tai kiek žinau, ekofinė buvo susitarta, kad mokestinis sukčiavimas, kurio mastai būtų didesniai 10 milijonų eurų, būtų priskiriami ES įgaliojimus ryšiai, tačiau ir šį sprendimą blokuoja valstybės narės, kaip ir visus kitus ilgainiui su to taikstytis negalime, nes siekiant užtikrinti mokestinį teisingumą, kuris yra būtinas ir yra vienas iš svarbiausių tolesnės demokratinės raidos ramščių. Negalime leisti tokioms įmonėms kaip Amazon ar Apple manipuliuoti. Airijos finansų ministras šiame pastate kalbėdamas šioje salėje, kalbėdamas teigia, kad vadovaudamės įgaliojančiomis konkrečiomis taisyklėmis mes apmokestinome tik tą Apple apyvartos ir pelno dalį, kuri buvo uždirbta Airijoje. Taigi, galbūt šiame kontekste galėtumėte su jumis pasidalinti mintimis, ko tikitės 2017-aisiais e, iš Maltos ir Estijos pirmininkavimo. Kalbant apie mokesčių suverenumą šiuo klausimu. Jūs puikiai esate susipažinę, žinote, kad kai kuriuose šalise politinės partijos e, bando vykdyti konstitucijos e, pataisus, e, kalbant apie tam tikrą galimybę valstybės tarėms taikyti taikyti protekcionistinę politiką reaguojant į Briuselio tam tikrus eretiškus pasiūlymus. Manau, kad ši tema iš tiesų yra labai prieštaringa visose valstybėse narėse. Dalyvaudamas tarybos posėdžiuose ir darybose, žinau, kad būtina kovoti su mokesčių vengimu, tačiau vienbalsis balsavimas taryboje priima tam tikrus sprendimus ir suverenumas mokesčių politikoje turi ir tam tikrą kitą pusę Ir jis susijusi su tuo, kad darybos dėl gerų mokestinių pasiūlymų užtrunka dešimtmečius. Ir prieš priimant sprendimus, e, prieš priimant galtinius sprendimus, e, perinamai laikotarpiai trunka taip pat dešimtmečius. Šiame mes kalbame apie 30 metų laikotarpį ir galbūt e, kai kurie iš mūsų netgi nesulauks, kol visas procesas baigsis. Tokia yra tikrovė. Visą tai susijusiu su E, institucijų veiklos e, aspektais. Atitinkami modeliai e, prities vertės mokesčių veikia labai gerbiamose ES šalise ir todėl labai sudėtinga jas pakeisti. Kai kalbame apie tai, kokiais kitais šaltiniais galėtume pakeisti pajamą šalių, kurios atsisakytų šio modelio, tai galėtume pradėti filosofinės diskusijos dėl įvairių kitų galimybių, tačiau labai užtikrintai galim pasakyti, kad mūsų paramos ir mūsų pastangų dėka BIF direktyva, kuri yra skirta labai svarbioms vidaus reikalų ir teisingumo sritims, taip pat apriepia ir sukčiavimą PVM mokesčių srityje mes sugebėjome pasiekti susitarimą, jeigu neklystų, prieš kelias dienas, gruodžio 7 dieną, tai yra vakar. Labai džiaugiuosi, kad nepaisant to, jog kai kurie tvirtino, kad Vidaus reikalų ir teisingumo taryba čia sprendžia su mokesčių politikos susijusius klausimus, mes vis tiek sugebėjome uh, pasiekti šį susitarimą. Laukiame, kol dar kiti pasiūlymai bus patvirtinti dėl atgalinio apmokestinimo, kurį teikia Vokietija. Kitas šalis ir antradienį buvo pažadėta, kad iki kalėdų bus siekiama pasiekti, susitarti šiais klausimais. Nina Gildava. Ačiū pirmininkė, ministrė, sveiki atvykę. Jums pirmininkaujant tikrai pasakėte labai daug svarbių klausimų sprendimo, pažangos pasiekite, noriu Jūs pasveikinti su tuo. Praėjusį mėnesį susitarėme dėl e, daugiametės nacinės programos, kuri buvo patvirtinta šiandien balsų daugumą. Ir sugebėjote išspręsti, suderinti atskirus valstybių narių interesus. Noriu padėkoti Jums ir Jūsų komandai, vadovaujamai Kamilės Askos. Veikiausiai tai buvo vienas iš sudėtingiausių darybų, kurias jums teko dalyvauti, mums teko dalyvauti, turtumėje, kad visas darybos yra sudėtingos ir vakar buvo žengtas pirmasis <clears throat> teisėkuros e, žingsnis dėl esamų Man dažnai susidaro įspūdis, kad mažesnės valstybės narės elgesi šiek tiek nedrasiai diskusijose, darybose ir aš tikiuosi, kad jūs paskatinsite e, po jūsų pirmininkausiančias šalis e, elgtis drąsiau tam, kad sudėtingi klausimai nepatektų į klavietę, nes šiuo metu ES susiduria su daug e, tiek politinių, tiek ekonominių iššūkių ir mums, mums reikia kuo greičiau imtis veiksmų, kad paskatintume ekonomikos augimą, kad e, išsklaidytume tą Europos e, susiskaldimo įspūdį. Nes Europa šių e, problemų nesprendžia taip ryštingai ir greitai, kaip turėtų. Bankų teisės aktų paketas turėtų būti vienas iš tokių iššūkių busimoms pirmininkaujančioms šalims, todėl manau labai svarbu patvirtinti šį paketą tam, kad bankai taptų stabilesni ir Europos ekonomika galėtų greičiau aukti. Tačiau jūsų noriu paklausti, ar jums rūpi blogos paskolos, ar jums rūpi e, galimybė sumažinti valstybės skolinimus lygį ir spręsti šias problemas susijusias su bankų sektoriumi. Ir e, ką galėtumėte patarti Maltai ir Estijai besirengiančiams perimti pirmininkavimą? Pone Gil, aš taip pat norim padėkoti savo ruoštų už bendradarbiavimą Džiaugiuosi, kad sugebėjome susitarti dėl prospektus. O taip pat džiaugiuosi, kad šiandien balsuodami jūs e, e, pritarėte su e, vertybinių popierių taisyklių pakeitimams Mes žinoma linkime visokiojopos sėkmės kolegams iš Maltos, derantis dėl pinigų rinkų fondo. Kaip žinote, sugebėjome gauti valstybių narių pritarimą šiems pasiūlymams ir patraukti į savo pusę kai kurias tiesiogiai susijusias šalis ir mums nereikėjo pasinaudoti kvalifikuotos daugumos taisykle nepaisant to, kad ne visi to buvo patenkinti, mes vis tik tai labai aukštai vertiname šį pasiektą susitarimą. Aš nemanau, kad valstybės narės turėtų būti nusiteikusios prieš SMU. Visi žinome, kad būtent dėl breksito referendumo mes visi privalome parodyti, kad ar su ar be jungtinės karalystės mes su, turime paversti kapitalo rinkų projektą sėkmingu, nes tai yra e, vienas, viena iš mūsų didžiausių silpnybių palyginti su kitomis e, pasaulio, pasaulio masto ekonomikomis ir neturėtume užmerkti akių ties šią problemą. Jūs taip pat e, kalbėjote apie valstybių įsiskolinimus mes stengiamės pasinaudoti kiekybinio palengvinimo teikiamais privalumais, palikdami galimybę valstybėms narėms pačioms taikyti atitinkamas priemonės, atsižvelgiant į savo specifines e, aplinkybės bandant bankams atsikratyti tam tikrų valstybių obligacijų portfelių. Tai iš tiesų yra sudėtinga problema, tačiau mes negalime jos spręsti, ne, nebaigdami kurti esimų Visos valstybės, kurios elgesi drausmingai ir kontroliuoja savo valstybės skolos dydį, manau, turėtų uh, e, tik tai gauti naudos iš dabartinės mūsų praktikos. Ryan Hayes. Dėkoju, ponė pirmininkė. Sveikinu ministrę jūs dar kartą atvykusi pas mus ir norėčiau pasveikinti jūs ir jūsų komandą už tą darbą, kurį jūs įdėjote į e, rengdami e, atitinkamus teisės aktus, taip pat ir kovai su pinigų plovimu. Jūs galėtumėte didžiuotis savo komanda. Jūs puikiai pasirodėte dėrybos ir mes už tai jums dėkojame. E, naujai išrinktas JAV e, prezidentas ponas Trumpas e, sakė, kad jis siūlis e, mokesčių reformą ir bus mažinamas įmonių apmokestinimas e, JAV. Ir kai didžiosios JAF bendrovės perima smulkes Europos įmonės, tai iššaukia kelis, ke, kel, keliopą poveikį e, Europoje, kai padidėja atlyginimai tose valstybėse narėse, kuriuose, e, su, kuriuose yra perimamos tos įmonės ir kaip jūs vertinate E, šį procesą, e, kalbant apie Europos biudžetą, ar jūs Ekofino taryboje e, svarstėte šį klausimą, atsižvelgianti tai, kad dėrybos su JAV galėtų prisidėti, turėti tam tikrą indėlį ateities pokyčiams. Ir galiau, galiausiai mano paskutinė pastaba dėl diskusijų dėl finansinių sandorių apmokestinimo. E, Vokietija, kuri pirmininkaus didžiojo 20-ko sustikimui kitais metais, bando pasinaudoti šią progą ir e, kadangi e, praeitie nebuvo e, bandoma susitarti dėl to, ar kaip Jūs manote, galbūt bus lengviau patvirtinti tai kaip globalų kažkokį standartą negu kaip europinį? definitívne to eh, nie je jednoduchšie, eh, hovorím zač... Taip, tai e, eh, tam tikrą prasme supaprastins viską, bet iš tiesų to globalaus susitarimo yra pasiekti žymiai sunkiau negu e, susitarimo tarp Europos valstybių. Ir mes tą aiškiai suvokiame kalbant apie bendradarbiavimą ir bendradarbiavimo plėtimą, sprendžiant mokestinius klausimus, ypač kalbant apie mokesčių lengvatų įvairius e, re, rež, režimus arba kai kurių verslų, e, e, kad kai kurie verslai iškeliami į kitas šalis, šalis e, visuomet reikia nepamiršti ekonominės dimensijos, ji visuomet yra labai E, svarbi ir ji neturėtų e, būti pamiršta kalbant apie politinę dimensiją. Kaip jau minėjau, e, Bratislavoje prieš mėnesį kalbėjau su ponu Lefevre. Jis yra busimasis, jis yra buvęs pono Reigano mokesčių patarėjas ir kalbant apie finansinių, jeigu jūs paskaitysite Šios, di šios dienos FTD tai galė, galėsite rasti interviu su juo. Aš pats turiu jo knygą. Iš tiesų aš netaip e, palankiai re, e, vertinu kai kurias jo iškeltas temas, ypač jo komentarus dėl ES, bet e, vakar jo apsirank, apsilankimas EBPO E, buvo taip pat susijęs su tam tikrais mokesčių politikos klausimų sprendimais. Ir e, dažniausiai buvo keliamas klausimas dėl protekcionizmo politikos, kurią e, taiko JAV ir e, e, kaip yra e, taikomi mokesčiai importui į JAV. Ir aš manau, kad mes dabar susidurėme su tokia nauja situacija ir yra sunku duoti atsaką tai situacijai, bet mes turėtume bandyti kovoti su protekcionizmu. Bet turime nepamiršti e, tuos klausimus, kurie e, svarbus mums ir kurie yra susiję su importu į mūsų rinką. Ir e, turint omenyje, kad Junktinė karalystė palieka ES, mums yra labai svarbu laikytis iš vien ir turėti e, vieningą poziciją. Bet tai nereiškia, kad mes e, turėtume daryti spaudimą JAV, kad jį pagreitintų tam tikrus procesus. Mes turime aiškes idėjas E, kaip dėrybose spręsti e, įvairius klausimus susijusius su biudžetu. Marija Monti yra e, kompetitingas asmuo ir, ir, ir ir nes šitie klausimai taip pat yra susiję su pinigų sąjungos klausimais. Aš norėčiau padėkoti ponui Barnie sėkmės Ir manau, kad svarbiausias dalykas yra būtent siekti vienybės. Dėkoju, paskutinė kalbėtoja yra per Vanšberės. Euh, Dėkoju. Aš turėjau pasakyti jau pirmiau, kai kalbėjau, kad e, norėčiau jūs tikrai pagirti dėl tos neformalios e, tarybos kurios metu jūs diskutavote apie minimalės, minimalės nedarbo išmokas. E, tai buvo padaryta jums pirmininkaujant. Ir e, taip pat e, pirmininkavimo pabaigoje vyko diskusijos taip pat ir dėl fiscal aggregate stance. E, taigi norėčiau paklausti, e, kokią, kokią, kokį paveldą jūs perdodate, ką šiuo klausimu, e, kokią situaciją šiuo klausimu perdodat pirmininkamą Maltai. Na ir dar dėl tos Europos prokuratūros, Bernardas Langė apie tai kalbėjo. Žinau, kad jūsų komisijos narys apie tai, e, tuo turi rūpintis TVR taryboje. Mums tikrai reikėtų Europos prokuratūros, ji tikrai turėtų atsirasti ir iš tiesų iki šiol rezultatai mus liūdina. Ar nematote, nemanote, kad reikėtų didinti bendradarbiavimą? Tos iniciatyvos, kurių buvo imtasi pirmininkaujant Prancūzijai, Italijai ir prie ko prisidėjo ir Vokietijos kanclerė, na, tikrai to bendradarbiavimo reikia ir tai parodo ir šios iniciatyvos, nes atsirastų institucija, kuri padėtų Europai kovoti su nusikalstamumu, su organizuotu nusikalstamumu ir su terorizmu. Jestem, uh, madam Beržiacam. Pone Bereš, aš norėčiau pasakyti, kad nuo pat pradžio stengiamės įgyvendinti pinigų sąjungą. Kapitalų rinkų sąjungą ir nenorėjome atrodyti e, naivuoliais. Visada, žinoma, galima galvoti apie tai, kokia situacija galėtų būti po dešimties metų, po dešimties metų darbo įdėto, Jūs minėjote tas iniciatyvas ir po tų iniciatyvų mes netgi parašėme ir pirmininkaujančiosios valstybės laišką, kuriame yra visos iniciatyvos, kurių buvo imtasi. Taip pat ten įvardinsime ir tas e, diskusijas, kokios tos diskusijos vyko, koks jų buvo pobūdis. Žinoma, prie, to, prie tų diskusijų prisidėjo ir pirmininkas Šulcas. Aš tikiuosi, kad mes taip pat padėjome ir Baltosios knygos autoriams, kuri bus paskapta kitais metais. Ir Bratislavos gairės taip pat buvo patvirtintos viršūnų susitikimo metu. Žinome, kad šios temos yra ganėtinai jautros ir Malta, žinoma, turės uh, analizuoti tą baltąją knygą, ji bus paskelbta kovo mėnesį. Aš tikiuosi, kad nieko tas dokumentas neišgazins, nes bus jame pateikta tam tikri pasiūlymai, įvardinta situacija. Jūs minėjote taip pat ir prokuratūrą. Aš suprantu, kad tai nėra mūsų įgaliojimų mm, dalis, bet Norėčiau priminti Jums, kad e, ponė komisijos narė Jūrova savo iniciatyvą du kartus pasisakė per Ekofiną šią temą ir e, buvo diskutuojama ir apie mokesčių vengimą, PVM sukčiavimą. Daug lėšų yra prale... prarandama todėl, kad organizuoto nusikastamumo grupuotės uh, Mm, patenka visur, infiltruojasi visur ir mes norėjome įtikinti kai kurios valstybės narės, kad e, tikrai tokios prokuratūros reikia. Tai rytoj tikriausiai TVR taryba šį klausimą aptars, mes teigiamai jį žiūrime. Dėkoju. Dėkoju E, ponui ministrui Peteriui Kažimyrui. Diskusijos buvo tikrai vaisingos. Norėčiau pasveikinti Jūs e, būtent e, baigiant pirmininkavimą, tokį sėkmingą pirmininkavimą. Ir taip pat norėčiau padėkoti ir poniai Persovai, kuri vadovavo diskusijoms apie perspektyvas. Uh, Džiaugiuosi, kad buvo diskutuojama ir apie fiskalinius pajėgumus. Parlamentas taip pat prisidėjo prie diskusijų, mes ir toliau tai darysime, nes manome, kad šie klausimai labai svar, svarbus. Dėkoju Jums. Kitas posėdis ir bus kitą pirmadienį. Dėkoju, norėčiau palinkėti linksmų kalėdų. Dėkoju Jums už bendradarbiavimą.